myself, thank you. I think we'll start the meeting now. I know. Manau, kad galime pradėti posėdį. Kai kas iš kolegų atrodo yra užstrigę sniege. Na, bet pirmiausia, tvirtiname darbo tvarkę. Pranešėjas ir keli šešėliai pranešėjai paprašė atidėti balsavimą dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Ir tas balsavimas yra numatytas per komiteto posėdį kovo 20-21 dienomis. Keli pirmininkės pranešimai. Pirmiausia, nuomonės pateiktos nacionalinių parlamentų kur kalbama apie nesilaikomą subsidarumo principo, principo priimant e, teisės aktus yra e, atliekama pagal Lisabonos sutartį ir visa tai yra paskelbta internete ketvirtame punkte, kur kalbam apie šios dienos posėdį. Taip pat turiu pranešti apie korgendumą dėl uh, reglamento skirto vertybinių popierių padarimui jų neturint ir įvairios e, kalbinės versijos dėl šio e, reglamento yra paskelbti sausio 21 dieną, 31 dieną. Pagal 2161 e, darbo tvarkos taisyklė, jeigu nebus prieštaravimų iš komiteto narių, korgendamas bus patiktas parlamentui ir bus paskelbtas vasario mėnesio sesijos metu kitą savaitę ir bus laikomas patvirtintų, nebent būtų frakcijos patiktas arba 40 narių paprašyta e, balsuoti dėl korgendumo. Ir pagaliau trilogas dėl ME, dėl viešesnių finansinių popierių teisės akto. Trilogas vyko sausio 30 dieną, pasiekta šiek tiek pažangos ir liko tik tai vienas esminis politinis klausimas. Ir planuojame galutinį trialogą surenkti šią savaitę. Galėtų tai įvykti ketvirtadienį po pietų, bet dar lauksime galutinio patvirtinimo. Tiek pirmininkės pranešimų. Dabar periname prie trečiojo klausimo. Klausimą Europos statistikos duomenų kokybės valdymas. Pranešėjas yra Edvardas Kiklūna. Prašom. Madam Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Nemanau, kad reikia pabrėžti, kaip svarbu valdyti statistikos kokybę, kur be pažvelgtume, ar šešių dokumentų paketą, ar, ar pačią sutartį, 20 metų darbotvarkę ar rezultatų lentelę, visur viskas yra pagrįsta statistiniais duomenimis. Ir jeigu tas statistinis pagrindas nebus stiprus ir neleis padaryti išvadų ar imtis veiksmų, tai tuomet viskas būtų pagrįsta silpnais pagrindais ir būtų, kiltų daug problemų. Šis pranešimas E, pabrėžia, e, kaip svarbu yra stiprinti duomenis tiekiančios institucijos, ypač kai kalbama apie jų nepriklausomumą. Labai svarbu, kad vyriausybės nesikištų prie tokių statistikos agentūrų, nesikištų jų darbą ir tokios institucijos nesiskiria nuo centrinio banko, jų nepriklausomumas turi būti gerbiamas ir tuomet jos, jeigu būtų nepriklausomas, galėtų uh, užsidirbti pasitikėjimą, kad galėtų savo darbe renkant, apdaruojant, klasifikuojant ir skelbiant duomenis laikytųsi tam tikro elgesio kodekso ir kad vidaus ir išorės auditai būtų vykdomi kaip priklauso. Pranešime skiriama e, skiriamos e, tokių įstaigų atsakomybė ir kompetencijos ir raginama, raginamos vyriausybės, kurių duomenys yra renkami ir pačios agentūros e, kompetencijų atskirimo. Na ir toliau daugiausia duomenų, didžiausias duomenų šaltinis yra, aišku, viešųjų išlaidų duomenės iš vyriausybės pusės. Na ir vyriausybės yra atsakingos už tai, kad teiktų agentūroms e, patikimą, kiek galima standartizuotą, palygintiną informaciją, savo laikę informaciją. Žinome, kad tai yra buvęs e, problemų šaltinis eurozonoje anksčiau, todėl būtent pabrėžiamas šis aspektas. Kai dėl mažų šalių, kurios, na, nebūtinai mažos, bet silpnesnės šalis, kurių agentūros yra silpnesnės, turi išlygą dėl tam tikrų duomenų teikimo. Tai yra galbūt ir nieko blogo, tačiau vartotojui, vartotojo akimis žiūrint, tai e, jis, tas vartotojas negauna tam tikrų duomenų ir todėl jis yra prastesnėje padėtyje. Na, mes neprašome, kad komisija teiktų kažkokios tai išteklius toms šalims, bet e, bent jau padėtų joms pasiekti geresnio statistikos kokybę. E, čia mes raginame taip pat, kad duomenys būtų teikiami vartotojų draugišką formą kad jis būtų prieinamas, ne, jie būtų prieinama ne tik e, ekspertams, bet ir politikos kuriejams. Vyriausybės ir kitos institucijos dažnai interpretuoja duomenis, todėl reikia pasiekti tokį etapą, kuomet vartotojas pats galėtų e, gauti duomenis ir juos naudoti, o ne gauti juos jau interpretuotus. kad nereikėtų būti dideliu ekspertu, kad galėtum e, sugebėti panaudoti duomenės iš interneto. Ir tokie duomenės turėtų būti pateikiamas pagal šalis, jeigu tokie duomenės yra ir tokie duomenės turėtų būti ilgalaikiai. Regioninės plėtros komitetas pateikė nuomonę ir aš sakyčiau, kad nuomonė yra visiškai primtina, taigi apskritai frakcijos e, sutarė e, dėl įvairių kompromisinių pakeitimų, e, dėl kuriems tikiuosi ir jūs pritarsite. Ačiū. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Žano Polio nėra, Sofija nėra. Svenas. Sophie. So, no, no, no. Uh, uh, just very briefly, I just wanted to know. Labai trumpai tik norėjau paklausti, ar uh, yra kitų frakcijų, kurios anksčiau savo nuomonę galėtų pareikšti. Noriu padėkoti pranešėjus Ciklūnui už gerą bendradarbiavimą. Tik norėčiau pabrėžti, kad kompromisiniuose pranešimo pakeitimuose tikiuosi e, taip pat būt, bus pabrėžiama būtinybė pagerinti galimybę naudotis Eurostato duomenimis daugelį sričių, e, kur anksčiau Eurostatas, kurios anksčiau Eurostatas buvo kritikuojamas, padėtis pagerėjo ir e, tikiuosi, kad dabar visos šalis ir jų piliečiai galės daug lengviau ir paprasčiau ar surasti jiems reikalingus ir su jais susijusius duomenys, taip pat e, bus e, paprasčiau ir e, lengviau pateikiami statistinių duomenų grafikai internete, taip kaip kitų organizacijų atveju. Eurostatas sukūrė gerą precedentą pareikšdamas e, tam tikras abejonės dėl nacionalinio agentūrų teikiamų e, duomenų. Čia pritarėme pranešėjo nuomonėj dėl to, kad Eurostatas turėtų taip dažniau elgtis, siekdamas užtikrinti duomenų skaidrumą net ir tais atvejais, kai Eurostatas Eurostatui nekyla e, abejonių dėl nacionalinių statistikos tarnybų ir agentūrų teikiamų duomenų. Ačiū uždėmesi. Pirmininkė, ačiū. Ar Viki norėtų kalbėti apie Europos statistinių duomenų kokybės valdymą? Norite kalbėti. Tik iš vieno komentarą norėčiau uh, sureaguoti 25-26 pakeitimo e, aš nepalaikysiu, tačiau 28 teiksiu pati, ne dėl to, kad jo pakeitimai nebūtų priimtini, tačiau tie e, aspektai, kuriuos jis siūlo, atsispindi ir mano 35-ame pakeitime, jie susiję su laiku, teikiama informacija, informacijos kokybė ir uh, E, atidžiai pakankamai stropiai renkama informacija. Pirmiausiai turėtume užtikrinti tą informacijos kokybę, atkreipdami dėmesį į jos rinkimo stropumą. Taigi tie e, aspektai yra priimtini, tačiau juos teikiu savo pakeitimuose. Taip pat pritariu su pakeitimui dėl dėl nenumatytų įsipareigo, įsipareigojimų atskleidimo ir esu dėkinga už tai, kad e, šis pasiūlymas buvo įtrauktas į pakeitimo tekstą. Pirminkė, ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad pasidalino tą statistinę naštą, kuri šiuo metu yra dalinama parlamento valdyboje Žampolį, techninių požiūrių, jūs esate šešiems pranešėjais, norėtumėte pasakyti, ar dar kas nors norėtų? No question. No comment. Neturiu nei klausimų, nei komentarų. Okay, the report is good. Um, so that's fine. Gerai, pranešimas yra tinkamas, vertinamas gerai, greitų laikų turėsime dėl balsuoti. Ai, pana Hunti pamiršau, prašau. Atsiprašau, kad nesutikiau anksčiau žodžio. Χαλάω λίγο τη ροή. Dėkoju. Na, žodžio prašiau, tad todėl išreikščiau savo nuomonę. Netrukus mes balsuosime. Pagal balsavimo sąrašą E, man yra rūpimi tokie du, trys klausimai. Mes teikime pakeitimus. Matau, kad pranešėjas nusprendė jų neįtraukti. Noriu išsakyti dvi, tris pastabas, kurios būtų tokios. Pirmoji pastaba būtų susijusi su šeštuoju pakeitimu. Pranešime, be kitakojo teisingai pasakyta, jog krizė gali sukelti pagundą keisti statistinius duomenis, šiek tiek juos savaip patvarkyti. Tačiau aš jau esu sakęs, e, problema gali būti bendresnio pobūdžio. Netgi iki krizės statistinių duomenų rinkimas, jų parengimas Eurostate rodė, jog e, sukčiavimo atveju pasitaiko. Aš prisimenu klausimus dėl kreditinių įsipareigojimų nevykdymo sandorio apsikeitimo ir mes matėme, kad šią temą duomenys buvo klastojami. Na, kai kurie pažeidimai nebuvo iškelti į viešumą ir Eurostatas nekomentavo, kodėl apie tą praktiką nieko nesakė, tiesiog priemė tos duomenys tokius, kaip jie pateikti. Na, politinių požiūrių buvo panaudoti šie visi žingsniai. Be abejo, krizės metu kyla daugiau pagundų tos duomenys savaip pertvarkyti. Aišku, svarbu pasakyti tai, kad reikia laikytis uh, statistinių rodiklių ir uh, uh, tinkamai įvertinti tos rodiklius, tačiau priedas, kuris buvo pasiūlytas, man netrodo priimtinas. Aš taip pat pritariu tam, kad statistinių duomenų rinkimo institucijos, kurios su duomenys renka ir apdoroja, turi būti nepriklausomos. Tačiau dėja, kol kas situacija yra tokia, kad politikai kišasi iš šių struktūrų veiklą. Matome, kokia situacija susiklosti Graikijoje. Buvo pasakyta, kad 2009 metais deficitas buvo šiek tiek irgi modifikuotas, kai kas pasistengė, kad jis būtų didesnis, o dabar kalbam apie politinę atsakomybę. Įsikišo Eurostatas ir nežinau, kas bus numatyta. Nežinau, ką bus nuspręsta daryti. Tačiau aš manau, kad reikėtų surenkti klausimus su Eurostato atstovais, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip veikia Eurostatas, kaip jis įmasi veiklos labai konkrečiame kontekste. Manau, kad toks klausimas būtų tikrai naudingas žingsnis. Ačiū. Much, uh, Thomas Dėkoju, Tomas Man. Norėčiau atsakyti, kolega iš Graikijos. Daug metų buvo mėginama Europos lygmenių rinkti duomenis iš valstybių narių. Tam uh, buvo ilgai priešinama, valstybės narės nenorėjo, kad Bruselis e, jiems išduotų kokias nors pažymas patvirtinančias kažką tai e, arba nepatvirtinančias. Būtent dėl šių priežasčių Europos lygmenių duomenys nebuvo renkami. Europos statistikos tarnyba buvo institucija nustumta į pašalę ir neturė, neturinti atitinkamų įgaliojimų. Krizė dabar parodė, kad jeigu norime bendradarbiauti, Mums reikia tikslių duomenų, reikia tinkamos tarnybos, kuri būtų nepriklausoma ir kuri galėtų patikrinti gaunamus duomenys. Dabar Eurostatas gavo atitinkamus įgaliojimus rinkti, analizuoti duomenys, teikti rekomendacijas, dėl kurių galima ginčytis, tačiau tai turėtų būti pagrindinė mintis ir pagrindinis principas, jeigu norime žaisti kartu, tai reikia žaisti pagal bendras taisyklės ir tos bendras taisyklės turi apimti bendrų duomenų kaupimą ir analizę. Ir jeigu Graikija laikysi šių taisyklių taip pat kaip ir kitos šalis, tai problemų nekils. Taigi prašau jūsų šių taisyklių laikytis ir teikti Europos statistikos tarnybai tikrovę atitinkančius duomenis, nes mums nereikia duomenų. E, e, kurios valstybės narės teikia viešųjų ryšių sumetimais. Tam mums reikalinga atitinkama priežiūros tarnyba. Jeigu sugebėsime to pasiekti, sukursime daugiau Europos. Manau, kad pranešėjas pateikė gerą pirminį pasiūlymą, kurį galima išplėtoti ir kuris gali būti priimtinas piliečiams. Um, so said, Na, kaip jau sakiau, balsuosime netrukus dėl šio pranešimo. Ir paskui kovo mėnesį pirmojoje plenarnėje sesijoje balsuosime plenarinio posėdžio metu dėl šio pranešimo. Yes, Edward, you can have the floor again. Prašome, tartai jums žodis. Yeah, just, just, uh, one, one, one short reply. Norėjau sakyti ponui Huntis. Aš pritariu tiems pakeitimus, kai dėl tų trijų pakeitimų pritariu pirmajam. Gaila, tačiau, tačiau nesusitikome aptarti šių pakeitimų, nes manau, kad būtume galėję šiek tiek pakeisti jų redakciją ir rasti bendrą sutarimą. Kai dėl aplinkosaugos statistikos aš galėčiau dar pritarti, tačiau daugiau negaliu e, daryti didesnių nuolaidų. Kai dėl Eurostato aš neginu jokios institucijos, kiek suprantu, jie neturi tarybos mandato, Eurostatas neturi tarybos mandato, e, tikrinti valstybių pateiktus duomenis. Ir manyčiau, kad problemų atsirado ne dėl vienos, o dėl keleto šalių. Dėkuoju. Pirmininkė, ačiū. Dabar pereisime prie balsavimo. Ir kaip jau sakiau, iš pradžių balsavimas dėl BKPMB klausimų bus atidėtas. Tuo būdu sutaupysime laiko. Kai dėl e, šio statistikos kokybės valdymo tikiuosi, kad pavyks balsuoti ir trūkstant vienos balsavimo kortelės, nieko baisaus. Tiesiog dėkuoju, kad priminėte man šią situaciją, atkreipsiu ją dėmesį, sako pirmininkė. Na, gal pavyks iš tiesų sutaupyti laiko, nes, kaip jau sakiau, nebalsuosime e, dėl to klausimo, kurį aš jau minėjau. Balsavimas atidėtas yra dėl bendros konsoliduotusios pelno mokesčio bazės. Ir, ir informuoju dar kartą tuos kolegas, kad dėl šio klausimo nebalsuosim, kurie nebuvo posėdžio pradžioje ir mano pranešimo apie tai negirdėjo. E, Dabar perinam prie penkto darbuotos klausimų. Žompol. Labai atsiprašau, kad paprašiau žodžio, tačiau norėčiau, kad jūs ar, ar jūsų tarnybos praneštų, kad čia prastai veikia ši, e, ši, ši dėžutė. Man e, painiojasi kanalai tiesiog, nes, nes e, ar, ar, arba ne viską girdžiu, tiesiog reikėtų techniniams tarnyboms pranešti. Uh, O gal jos, ir man, gal jos mane girdi ir taip, gal nieko čia pranešinėti nereikia. Main mašina jis kaput. We, we to... Dėkoju, iš tikrųjų mums reikia techniko pagalbos. Pagelbėkite mūsų kolegai Jean-Paul, nes jam reikalingas vertimas, įskaitant ir balsavimo metu. Nieko tokio, viskas čia gerai. Suprantu dar šiek tiek angliškai, kai balsuojama. Mhm. Mhm. Well, we, we, we'll just see whether these work. Na, pasižiūrėkime, ar veikia sistema pirmiausia. Okay, if I say something, are you getting in? Ar girdite vertimą? Dabar, kai aš kalbu, klausė pirmininkė. Na, ko gero, Jean-Paul uh, aparatūra matyti visai pagėdo. Sabotažas, sako Jean-Paul Gozės. Comme me sabote mon micro, ça va, mais comme m'insulte en plus, non. Na, jeigu vyksta sabotažas e, dėl mano mikrofono, tai dar galiu pakesti. Okay. <laughs> Bet kad dar iš manęs ir šaipomasi būtų, tai jau sunkiai, sako Šampol Gozės. Okay, do we want to test that for whether... Pabandykim gal dar kartą, ar jums dabar girdėti vertimas, klausia pirmininkė. Na, turime salės techniką, kuris stengiasi problemą išspręsti. Pradėkim gal balsuoti. Ir ko gero, problema išsispręs. Ar dar yra kokių nors problemų, klausė pirmininkė? Pone pirmininkė, atsiprašau. Norėčiau paprašyti jūsų leidimo balsuoti be kortelės. Aš savoje pamiršau. Tvarkoj, sako pirmininkė. Kai balsuosime, atkreipsime dėmesį į tai. Dvyliktasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Tryliktasis, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Keturioliktas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Mums nebereikia balsuoti dėl originalaus teksto. 15 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešėja. Kas už? Prieš. Kaip žinia, sako pirmininkė, pirmiausia, turime balsuoti dėl 15 pakeitimo, tiesiog dėl 15 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmasis žodinis pakeitimas ir su šešioliktųjų pakeitimu. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Taigi dabar jį turime vietoje šešioliktojo pakeitimo. Septynioliktasis regis atkrenta, ar ne, sako pirmininkė. Septynioliktasis tiksliau, kas už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas A. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar keliaujame prie 20 pakeitimo. Nors ne, sako pirmininkė. Turime balsuoti dėl antro žodinio pakeitimo, kuris apima 20 pakeitimą. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaikė, Atmesta 24 už, prieš susilaikė patvirtinta 27 už, prieš susilaikė patvirtinta 28 už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktoji dalis originalus tekstas už, prieš susilaikė patvirtinta 29 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Originalus tekstas šeštas šeštoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas B, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Originalusis tekstas 8 dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas C už prieš susilaikė patvirtinta. E, regionų komiteto nuomonė už prieš susilaikė patvirtinta. Nuo pirmos iki trečios dalies citatos už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. B konstatuojama dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, C konstatuojama dalis už prieš susilaikė patvirtinta. D konstatuojama dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas D už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. E konstatuojama dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Septintasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis iš dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso pakeisto dokumento ir dabar turėsime skaičiuoti balsus, kad kortelės yra svarbios. Pradedam balsuoti, o paskui pridėsime trūkstamus balsus balsuotojų be kortelių. 31 kolega balsavo, balsavimas baigtas, 29 už, du susilaikė. Kiek kolegų balsavo be kortelių? 1, 2, 3, 4, 4, 5 balsai be kortelių. Tuo būdu 34 kolegos balsavo už, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Ačiū. Tuo baigėme balsavimą. Jis buvo trumpesnis, kadangi, kaip jau sakiau, atidėjome balsavimą dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės. Šeštas ir septintas darbo tvarkės klausimai ir kalbėsime apie piktnaudžiavimą rinką. Okay, thank you very much. If, if... Siūlyčiau nurimti, tada galėčiau suteikti žodį pranešėjai. Visas susijaudinimas jau praėjo. Ir kad nekiltų abejonę, tai kamerų paprašė Volfas Klinsas kad žinotumėte. Arlin, ačiū Šaron. Norėčiau kolegams, kurie nedalyvavo pirmoje diskusijoje, trumpai priminti, apie ką šio direktyva, kuo, kuo siekiama šią direktyvą. Tai yra 2003 metų piknaudžiavimo rinkos e, direktyvos peržiūra Čia bus nauja direktyva, kur bus numatytos baudžiamosios sankcijos už piknaudžiavimą rinką ir mintis yra įtraukti tokias šalis, kuriuose nėra baudžiamųjų sankcijų už piknaudžiavimą rinką. Tai yra ES finansinės reformos dalis, siekiant gražinti pasitikėjimą rinkomis, kaip matome iš globalizuotos finansų rinkos naujų prekybos platformų ir technologijų plėtojimas e, padidina galimybės piknaudžiauti. Ir esant tokioms spragoms, e, kurias e, siekime panaikinti, atsiradus naujoms platformoms, nebiržiniai prekybai, yra kliučių, kurios neleidžia vykdyti, gyveninti teisės aktus. Na ir teisinio e, neiškumo problemos e, mus priverčia įvesti baudžiamasios sankcijas, kad būtų taip pat sumažintas ir našta mažoms rytinėms įmonėms. Komisijos pasiūlytas e, teisės aktas numato taikymo sritį, apibrieštis, kas yra piknaudžiavimas panaudojant viešai atskleistą informaciją, priemonės, kaip užkirsti kelią piknaudžiavimo rinkui, rinkui ir e, kaip uždrausti piknaudžiauti, užkirsti kelią piknaudžiavimui e, nes, viešai neskleistą informaciją, taip pat informatorių darbą ir panašiai. Trumpai pakalbėsiu apie kai kurios klausimus, kurie buvo iškelti apskrito stalo e, diskusijoje su reguliuotojais 24 e, sausio ir e, problemas, kurios buvo išdėstas per klausimus. Mes norime palaikyti dialogą su nacionaliais reguliuotojais, su suinteresuotomis šalimis ir dėl to aš geriau suvokiu tas problemas. Žinome, Mes dar tą informaciją, taip sakant, virškiname ir turime dar padirbėti, kol pradėsime rengti pranešimą, pranešimo tekstą dėl taikymo srities. Tai aišku, kad nu reikia finansinių priemonių įtraukimą, kurios, kuriamis prekiaujama nebiržinėje prekyboje. Svarbios informacijos apibrieštis buvo paminėta tiek e, sektoriaus atstovų, kitų suinteresuotų pusių, nes ta apibrieštis apima ne tik e, kauna jautrą informaciją, bet šiaip svarbią informaciją. Kai kurie atstovai sako, kad reikia išbraukti naują apibriešti, nes jis yra per plati, tačiau aš manau, kad norėčiau ieškoti balanso kad būtų galima kovoti su piknaudžiavimu rinkoje ir reikėtų pagalvoti, kas e, yra ta svarbi viešai neskelbiama informacija. Kai kurios šalis kelia klausimą dėl to, kad nėra nuostatų užtikrinant e, tarpvalstybinę priežiūrą. Šį klausimą reikia spręsti, nes diskusijose su reguliuotojais tapo aišku, kad e, tarp valstybinių atvejų daugėja. Vienas reguliuotas minėjo atvejį, kuomet informacijos reikėjo ieškoti septyniose valstybės narėse. Mes turėtume pagalvoti, kaip spręsti šį klausimą. Ar nacionaliai reguliuotojai gali dirbti su tarp valstybinė veikla. Ir šiuo klausimu norėčiau išklausyti šešėlinių pranešėjų nuomonės prieš priimant kokį nors galutinį sprendimą dėl šio klausimo. Taip pat diskusijoje reguliuotojai sakė, kad kuo daugiau fragmentuota rinka, tuo sunkiau yra susekti piknaudžiavimą. Ir jeigu su MIFID e, pritarta komisijos pasiūlymui sukurti naują OTF, tai manau, kad piknaudžiavimo atvejais reguliuotojų darbas būtų dar sunkesnis. Ir su ponu Ferberiu turėtume ieškoti kažkokio atitikimo MIFID pasiūlymams. Ir galbūt reikėtų priminti, kad anksčiau mes nusprendėme, kad yra nauja kategorija OTF ir reikia naujo režimo kovojant su piknažiavimu, jeigu turime fragmentuotą struktūrą. Taip pat, kai kalbam apie dažnos prekybos, didelio dažnio prekybos atvejus, tai piknažiavimą taip pat sunkiau susekti. Josko pranešimas sako, kad trys sritis e, susijusios su padėjusią riziką. Aš manau, kad reikia detaliau pagalvoti apie šios klausimus, kad nebūtų tokios situacijos, kuomet didelio dažnio prekyba susijusi su piknaudžiavimu. E, nes esant tokia prekyba, e, galima didesnių mastų užsimti tokią prekybą ir daugiau gali atsirasti piknaudžiavimo galimybių. Reikia pagalvoti, kad šis teisės aktas tiktų ateičiai, nes e, esant technologiniams naujovėms, kaip ir komisija siūlo. kad naujos technologijos gali kelti problemą ateityje. Ir jeigu čia užkirsime kelią, tai prekybininkai, prekiautojai ras naujų mechanizmų. Todėl šiame teisės akte, akte galbūt per priedą ar deleguotą aktą reikėtų užtikrinti, kad atsiradus naujoms srintims, e, kurios e, didintų galimybės piknaudžiauti e, rinką, būtų galima imtis priemonių. Komitetas ne vieną kartą kalbėjo, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms reikėtų taikyti švelnesnį režimą. Aš tam pritarčiau, tačiau net, tai neturėtų reikšti, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų tuomet piknaudžiauti nebaudžiamas. Žinoma, kad tai nėra tikslas. Vėlgi ieškant pusiausviros, kad nebūtų pridėlė našta MVI ir kad nesirastų spragų. Taip pat buvo kelti klausimai dėl tyrimo galių pagal reglamento 17 straipsnį, MIFID 71 straipsnis. Kai kurios institucijos e, sako, kad nereikėtų E, atskėsti jų galimybės pasigauti e, duomenys, kurie yra svarbus. Aišku, čia dar ir lybė komitetas turės pasisakyti. Tačiau būtent šis komitetas turėtų spręsti šį klausimą. Kai kurie reguliuotojai mano, kad dabartinis, e, kad dabartinis tekstas apribotų jų galimybės prašyti informacijos ir mums reikia apsispręsti, ar taip iš tikrųjų yra. Taip pat ponas Klinsas kėlė klausimą, ką daryti dėl, su tais direktoriais, kurie užsima prekybą potencialiai rendamas viešai neskelbiamą informaciją. Pavyzdžiui, buvo paminėtas vienos bendrovės Junktinė karalystėje atvejais, kai jie gavę vidinės informacijos, pardavė savo akcijas ir per kelias dienas, kelias dienas uždirbo 300 tūkstančių. Jie nebuvo persekėjimų dėl pasinaudojimo vidinė informacija, nes jie sakė, kad jie neturėjo informacijos jautrios kainai. Aš neturiu jokios nuomonės, tačiau manau, kad reikia pagalvoti, ar nereikėtų e, numatyti prekybos langelį, kada direktoriai gali simti prekybą tik tai tam tikrų metų. Tačiau čia dar reikėtų dar pakalbėti su kitomis pusėmis šią idėją išgrininant. Tačiau ją reikėtų kažkaip reglamente atspindėti. Kaip, kaip žinote, dabar įtraukiamas ir žaliavos, prekyba žaliavomis ir nekeista, turbūt, kad e, sektoriaus atstovai nori tam tikrų išimčių, reikia užtikrinti, kad būtų reguliuojamas pernek didelis spekuliavimas e, žaliavomis ir reikia šį klausimą kažkaip spręsti. Malonu, kad komisija išplėtė reglamentą įtraukdama ir žaliavas. Žinoma, aš norėjau čia pakalbėti apie bendrą diskusiją dėl sankcijų. Manau, kad nereikėtų tam tikro bendro baudžiamų sankcijų apibrėžimo nes iš diskusijos komisija aišku, kad pirmą kartą šioje srityje numatytos baudžiamosios sankcijos ir reikės e, e, leisti veikti direktyvai, po to ją peržiūrėtis ir nekurti e, sankcijų sąrašų, nes tuomet reguliuotojai neturėtų pasinaudoti savo turimomis priemonėmis. Ir mes neturėtume numatyti definicijų, kurios būtų nenaudingos. Tačiau e, reguliuotojai sako, kad jie pritarė e, apibrėžimui, kas yra toks elgesys, kuriam taikomos turėtų būti sankcijos. Tačiau tam tikrose sritise reikalinga palikti daugiau a, e, lankstumo. Na, aš ir baigiau, norėčiau palikti daugiau laiko kolegoms, šešėliams pranešėjams, galbūt ir komisija norėtų pasisakyti. Labai ačiū ponas Sairis, EPP vardu. Uh, Pane Pietikainė negali dalyvauti šiame posėdėje, dėl to apgalėstauja, tačiau dabar jos pristatysiu komentarus ir požiūrį. Komisija uh, mums pateikė priimtiną pasiūlymą kadangi siūloma išplėsti taikymas rytį reglamentos, siekiant sudaryti valstybėms narėms vienodas sąlygas, nustatant vienodas taisyklės ir sugriežtinti priežiūrą bei sankcijas, nustatant piknaužiavimą rinką. Taip pat labai svarbu, kad ši e, direktyva būtų uh, traktuojama vienodai, e, lyginant su dviem teisės aktų paketais, kurie yra susiję. Tai jau buvo pasakyta iš pat pradžių Taigi, e, e, siekiant gyveninti šių e, teisės aktų nuostatas, galime susidurti su nemažai iššūkių ir sunkumų. Nepaisant to, turėtume pasvarstyti apie galimybę siekti daugiau. Buvo per klausimus pateiktas pakankamai įdomus pasiūlymas suteikiant daugiau atsakomybės pirminiai rinkai e, per e, priežiūrą. Tam reikėtų teikti ne tik e, tarpinės ataskaitas, tačiau taip pat ir atlikti atitinkamus užsakymų auditus ir priežiūrą. Taip pat, žinoma, reikės pažiūrėti, kaip pasiūlymai galės būti įgyvendinami praktikoje, ypatingai e, taisyklės susijusios su e, keitimusi duomenimis e, prekybos srityje, finansinės naštos pasidalymų turėtų būti gyvendinami, tačiau reikėtų dar peržiūrėti labai atidžiai reglamento svarbiausias nuostatas, užtikrinant, kad valstybės narės skirtingai jų neinterpretuotų ir tai būtų e, sudaromos nevienodos sąlygos. Keletas dėl direktyvos pirminių pastabų. Dėl e, vidaus naudojimo informacijos apibrėžimo. Komisija siūlo šį apibrėžimą išplėsti, įtraukiant nuostatas, kad jeigu informacija e, galimų investuotojų atžvilgių e, galėtų būti svarbi, turėtų būti laikoma E, vidaus naudojimo informacija. Nepaisant to, jog suprantu, kokie sunkumai kyla e, susiję su e, šios direktyvos nuostatomis, reikėtų užkirsti kelią piknaudžiavimui rinkoje. manome, kad e, reikėtų labiau išplėtoti šį pasiūlymą, pavyzdžiui, e, pateikiant e, atitinkamus pavyzdžius, o nesudarant nebaigtinį sąrašą. Antras aspektas susijęs su administracinio pobūdžio ir baudžiamosios teisės sankcijomis. Mes siekiame, kad būtų aiškiau paaiškinama, kaip panašiose teisės aktuose, kuriuose numatomos panašios sankcijos, pažymifit arba e, CRD turėtų būti atitinkamai taikomos ne tik tarp valstybinių nusižengimo atveju, tačiau ir nacionalinių lygmenių tiek ponė Pieti Kainin norėjo e, pranešti ir informuoti, esu tikra, kad jie bus pasirengusi bendradarbiauti su pranešėjais ir šešėniais pranešėjais. Klins. Ačiū už tai, kaip šis klausimas iki šiol buvo svarstomas. Taip pat e, manau, kad e, klausimas surinktas sausio 24 dieną buvo labai naudingas visi jo dalyviai patvirtino kad būtina peržiūrėti dabartinę direktyvą, jos nuostatas, aplinkybės nuo to laiko pasikeitė, e, kai buvo priimta ta direktyva, rinkų struktūra pasikeitė, esama taip pat e, naujų technologijų, sudarant e, didelio dažnumo sandarius E, svarbu pabrėžti, kad komisija siūlo dabar tvirtinti tiek reglamentą, tiek direktyvą. Dėl Bazelio trečio reglamento jau buvo panašus atvejs rinkos dalyviai ir valstybės narės nelabai palankiai vertina tokį pasiūlymą, nes joms palankiau yra turėti direktyvą nei reglamentą. Parlamentas e, tuo tarpu mano, kad reikėtų dažniau pasitelkti reglamentus kaip teisinę priemonę tam, kad visose 27 valstybėse narėse būtų patvirtinamos reglamentą įgyvendinant vienodas taisyklės, vienodą įgyvendinimo tvarką. Dėl atskirų punktų, kuriuos e, iš dalies minėjo Alin taip pat, apibrėžimo problema susijusi su vidaus naudojama informacija yra didesnė nei iš pradžių maniau, turiu atvirai pripažinti. Atrodo, kad komisija norėtų taikyti platesnį apibrėžimą nei įprasta iki šiol. Dėl to e, reikės labai plataus masto sąrašus sudaryti, e, į kuriuos, į kuriuos būtų įtraukiami uh, įvairūs, įtraukiamas įvairios informacijos rūšis, kurios būtų laikomas vidaus naudojimo informacija. Nu, šio pasiūlymo galbūt reikėtų atsiriboti, nes jo neigiamas padarinys galėtų būti didesnė priklausomybė mokant atitinkamą atlygį e, akcijų turėtojams, e, nes e, jeigu tiems asmenims, kurie gautų atlygį nariais vertybiniais popieriais, būtų sudėtinga gauti prieigą prie vidaus naudojimo informacijos, tai jiems būtų sudėtinga pados sandarius sudarinėti siekiant parduoti savo vertybinius popierius arba naujus įsigyti. Ir mes turėtume siekti derinti e, privalomą informaciją, e, kurią būtina skelbti su e, vidaus naudojama informacija. Įsivaizduokite, tarkime, tokį pavyzdį. Įmonė priima sprendimą nusipirkti savo anksčiau parduotas akcijas ir staiga netikėtai paaiškėja, kad įmonė dėl to, kad koks nors jos filialas veikia ne taip, kaip numatyta, patyrė nemažai nuostolių. Ir jeigu patvirtinsime komisijos pasiūlymą, tai tokia įmonė nesugebės atšaukti E, jau paskelbtų ketinimų įsigyti atgal savo parduotas anksčiau akcijas, e, jeigu už juos, netgi jeigu už juos dar nesumokėjo. Tai reiškia, kad įmonė būtų priversta mokėti už savo užsakytas akcijas, net ir žinodama, kad neturi tam lėšų. Taigi šį klausimą reikėtų atidžiau panagrinėti, E, siekiant suderinti tarpusavėje tos e, ad hoc pranešimus ir vidaus vartojimo informaciją. Taip pat e, buvo minėti sandariai, kuriuos atlieka vadinamiai direktoriai, tai yra priežiūros ir <clears throat> verslo įstymo institucijos. Manau, kad čia reikėtų padidinti teikiamos informacijos apimtis ir sumos turėtų būti didesnės nei 20 tūkstančių, kurios siūlo komisija. Manau, kad minimali suma turėtų būti 50 arba netgi 100 tūkstančių eurų. Būtų pirma pastaba. Antra pastaba susijusi su informacijos teikimo terminais. Komisija siūlo dabar galiojantį penkių dienų terminą sutrumpinti iki dviejų dėlių remdamasis praktinė asmenė e, patirtimi, kadangi savo laiku, kol nepradėjau dalyvauti politikoje, buvau vienos e, įmonės stebėtojų tarybos narys, jos akcijomis buvo prekiaujama e, biržoje ir nemanau, kad reikėtų sumažinti tą informacijos teikimo terminą, tačiau visi mano verslo partneriai teigia, kad tai yra neįmanoma, nors aš e, savo laiku sugebėdavau per dvi dienas e, tą informaciją privalomą tvarką skelbimą pateikti, tačiau kiti tvirtina, kad tų terminų laikytis būtų neįmanoma, na, dėl to galbūt nereiktų pulti vieni kitiems e, į vieniems kitiems. Vieni į atlapus, e, tačiau, e, na, galbūt būtų galima pagalvoti apie ilgesnį terminą. Paskutinis aspektas susijęs su skundų teikimu arba informacijos e, apie piktnaudžiavimą teikimu, vadinamoji whistleblowing. Manau, kad ši priemonė yra tinkama ir priimtina, nes e, Tinkami pranešimai galėtų būti siejami taip pat ir su reikalavimais mokėti tam tikrą finansinę kompensaciją. Tačiau bandymai pirkti informaciją, mano nuomonė, vertinti neigiamai, todėl reikėtų apdairiai ir atsargiai vertinti uh, šį pasiūlymą. Dar vienas aspektas susijęs su baudžiamojo perskimo galimybė 27 valstybės narėse dabar esame skirtingos situacijos, kai kuriuose valstybėse policija gali e, vykdyti baudžiamąją persikėjimą tokių e, nusižengusių asmenų atveju kitose šalise. E, baudžiamąjį persikėjimui reikalingas labai glaudus policijos bendrabiavimas su atinkamomis priežiūros institucijomis, tam, todėl čia reikėtų siekti labiau suvienodinti padėtį, teigiamai vertiname tokius komisijos ketinimus. Tačiau klausimas kyla, ar tikrai dėl to reikėtų taip smarkiai kištis į valstybių narių teisinės sistemas. Kaip matote, dar daug klausimų lieka atviri, tema yra pakankamai įdomi. Aš tikiuosi, kad artimiausiamis savaitėmis sugebėsime daug greitų klausimų įsiaiškinti. Nekantriai laukiu klausimų diskusijų. Okay, Ačiū, Paskal, dar nesugebėjo. Ne, tik, ne. Oui, euh, je pense. Aš manau, kad Mes, kaip ir daugelis pasisakiusių, galime, galime pasidžiaugti ir džiaugiame žaliųjų vardu tiek direktyvą, tiek, tiek reglamentų, e, tokiais kaip čia pateikta. Kai kur galima dar e, toliau galbūt nueiti, tačiau šiaip ar taip e, pagrindas darbo yra, puik, darbo yra puikus ir e, galėsime tiesiog e, tobulėti, nes tobulėjimo ribų nėra. Mes labai džiaugiamės ypatingai dėl harmonizavimo sankcijų srityje. Manau, kad tai yra vienas iš pagrindinių pirmosios direktyvos e, peržiūrėjimo elementų. Reikėjo tą direktyvą peržiūrėti, yra naujų e, elementų, kurie pasirodė direktyvoje po peržiūrėjimo. E, mes diskusijose Uh, dėl high frequency trading. Kai kurie tikrintojai, kai kurios institucijos pateikė pasiūlymų, kad būtų dar ambicingesnis uh, tikslas negu nustatytų komisijos, uh, ne tik tais transakcijos, bet ir, bet ir viskas, kad gali, galima būtų atsekti, kokios buvo, jeigu buvo E, manipulacijos tarp pavedimų ir transakcijų. Taigi dėl to mes norime to teksto dimensiją dar labiau sustiprinti, tą dalį tiksliau teksto sustiprinti, ten kur trading e, FT ne tik tais apie transakcijas, bet ir apie e, kitus dalykus pašnekėti. Ir dar buvo vienas kontrargumentas prieš tai, sakant, kad tai yra per daug brangu. Bet jeigu įvesime sistemą, tai savai nesuprantama, kad tai kažkiek kainuos. O tam, kad tą sistemą efektyviai tikrintume, prižiūrėtume, tai irgi kažkiek kainuoja. Tačiau šiaip ar taip yra kažkoks tai bendras projektas normalu, kuriant sistemą kažkiek investuoti, bet kai jau reikia tą sistemą e, prižiūrėti, tai tada jau staiga pradeda viskas brangiai kainuoti. Aš manau, kad vis tik tais reikia užtikrinti, kad būtų tikrintojams e, teikiama visa reikiama informacija, atsižvelgiant į tai, kaip svarbu, e, kokią, did, kokią svarbę vietą užima rinkoje biržos. Žalieji mano, kad e, nustatomos taisyklės, kurios yra skiriamos priežiūrai, taip pat yra ir individualūs tikrintojai, kartais jie gali nelabai norėti atlikti e, jiems priklausančią užduotį, taigi reikia teikti konkrečias užduotis lesmą įtraukti ir dar labiau į, į, uh, užtikrinti teisingą ir gerą priežiūrą. Dėl, dar dėl trading pro, pro, Kartais Amerikoje bankai užėmė priešingas visai pozicijas, negu patardavo klientams. Reikėtų pasižiūrėti, ant kiek tai yra piknaudžiavimas ir kokiu priemonių reikėtų imti, imtis. E, kaip reikėtų užtikrinti skaidrumą, kad tokio, tokio dalykų būtų išvengta. Taigi mes pasistengsim dar atitinkamų e, pasiūlymų pateikti ir nueiti dar toliau, negu komisija e, dabar siūlo. Toliau sankcijos e, kurios taikyt dienos tiems žmonėms, kurie piknaudžiauja rinkoje. E, iš pas, patirties manome, kad yra taikomos finansinės sankcijos kai kada, e, bet tos finansinės sankcijos nebūtinai yra atgrasančios, atsižvelgiant į pinigų srautus, kurie cirkuliuoja ir dėl kurių, bauz, dėl kurių jos taikomos. Taigi reikėtų kartais galbūt e, ne tik apie finansinės sankcijas pagalvoti, bet ir apie tai, kad e, piktnaudžiaujantiems asmenims būtų apskritai uždrausta imtis tokia veikla, ne tik tais kažkokios finansinės sankcijos e, būtų pritaikytos. Tai, tai štai kokie e, elementai dar yra pridedami prie teksto, į tekstą įtraukiami, nes nors ir taip jau tai, kas pasiūlyta šiandien, yra be galo įdomu. Uh, uh, Ačiū kitų kalbėtojų sirų save sąraše kalbėtojų neturiu, nebent dar norėtų iš tikrųjų kažkas kalbėti. Sofija, gal jūs? Ne. Mano nuomonė būtų tokia. Sutinku su daugeliu dalykų, kuriuos paminėjo kolega Paskel. Kai dėl piknaudžiavimo rinka, mano nuomonė yra tokia. Reikėtų siekti daugiau negu buvo siūlyta kai kuriais atvejais klausimų metu, kai kas siūlė, e, kalbant apie sankcijas įvertinti lygmenį, kokio lygmens yra piknaudžiavimas ir manipuliavimas. Financial Times yra straipsnis, kur pasakyta yra tai, ką mano jungtinė karalystė šiuo klausimu. E, ten buvo kalbama apie tai, kad probleminiai, būna, kad probleminiai gali būti apie trečdalis įmonių sujungimų ir panašiai. Ir visais atvejais būtina įvertinti, kokio pobūdžio yra atliekami sandoriai, kokio pobūdžio tai yra verslas. Ir um, e, mažesnių struktūrų atstovai ar didesnių struktūrų aktovai gali kartai susidurti su problemomis. Kapitalo pakai, pakankamumo direktyvos nuostatos čia yra pakankamai svarbios. Svarbu pasitelkti reikiamas kapitalo priemonės. Svarbu žinoti, kokio pobūdžio finansiniais instrumentais yra operuojama E, kad būtų galima užtikrinti tinkamą turto užtikrinimą, kad būtų galima pasižiūrėti, ar buvo visais atvejais dirbama taip, kad kapitalo reikalavimai būtų patenkinti. Mums taip pat reikia turėti tam tikrą doktriną. Aš manau, kad svarbu yra visais atvejais elgtis atsargiai ir apgalvoti, labai apgalvoti visas tas priemonės, kurių reikėtų imtis, bet kita vertus, kodėl jų nesimti. Pavyzdžiui, visuoja tam tikrų priemonių, į kurių įmasi jungtinės valstijos panašiais probleminiais atvejais. Ne visos tos priemonės yra veiksmingos. Ir jeigu ne visos jos yra veiksmingos, galbūt galėtume patys paieškoti savų. Tiesiog nemanau, kad priimtinos turėtų būti visos priemonės. Suprantu, kad mes turime susitarti dėl tam tikrų galimybių vykdyti vienus ar kitus sandorius. Kartais, ta, ne vis, kartais tie sandoriai turi vykti net jeigu ne visa informacija apie juos yra atskleidžiama, bet visais atvejais turėjo numatyti jiems taisyklės. Nesu tikra, kad algoritmai yra sudaromi tam, kad būtų galima manipuliuoti rinką. Tiesiog e, pasitaiko atveju, kai sandorio panaikinimas yra susijęs su tam tikrų manipuliavimų rinka. Tiesiog finansinių sandorų mokestis yra tas dalykas, kuris gali skatinti tokių sandorių panaikinimus. Tačiau visa tai gali būti ir dar papildomas rodiklis, siekiant išsiaiškinti, kaip tie sandoriai vykdomi. Manau, kad sandorių panaikinimas manipuliavimo tikslais yra tas rytis, kurią turime ypač atidžiai prižiūrėti ir kur tokioms manipulacijoms turime užkirsti kelią. Norėčiau tuo ir baigti savo pasakymą, suteikti žodį Silvijai. Trumpa bendroji pastaba. Tiesiog norėčiau raginti pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus laikytis nuoseklumo su tuo, kas jau yra sukurta, kalbant apie tikrinimo instituciją. Nes buvome nusistatę tam tikrų tikslų ir iš diskusijų e, Lamir pamatėme, kad po to jau, kai pereiname prie sektorinių sričių, išmetame tiesiog išleidžiame iš akių visą bendrą kontekstą. Tiesiog reikėtų rūpintis, kad e, būtumėm kaip galima nuseklesni su tuo, ką jau anksčiau esame pasakę arba padarę, nes e, tai užtikrins mūsų stipresnės pozicijas e, ir tiesiog mažiau, mažiau spragų, mažiau silpnųjų vietų liks apskritai. Ačiū. Right. Um, well, we have... Gerai, turime komisijos atstovą, pana Fabregas, ir turbūt dabar galite pasinaudoti progą ir pasisakyti jūs, o po to steiksiu žodį pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū už labai konstruktyvę diskusiją, kuri atitinka komisijos pasiūlymo filosofiją, tai yra stiprinti pačią sistemą Kaip žinote, pasiūlymas atitinka G20 įsipareigojimus dėl Arosje principus. Todėl mums e, svarbu, kad būtų bendros taisyklės matytos ir ją sustiprinti, nes transformuojant direktyvą į reglamentą nebeliks galimybės e, savo nuožiūrą kažką daryti. Todėl tekste turi būti, būti labai aiškios definicijos, apie ką kalbėjo kai kurie komiteto nariai. Pavyzdžiui, dabar ne visai yra tos definicijos e, aiškios ir tekstas neturėtų leisti kažkokio tai reguliavimo arbitražo galimybių. Komisijai labai svarbu išlaikyti nuoseklumą su MIFID peržiūra nes abu tekstai yra labai svarbus siekiant užtikrinti finansų rinkos integralumą ir veiksmingumą. Todėl, todėl reikia didelio nuseklumo ir suderinamumo tarp visų turimų teisės aktų. Trys nedidelės problemos, kurias norėčiau pakomentuoti. Pirmiausia, dėl tarpvalstybinių, e, tarpvalstybinės e, prekybos vietų prie peržiūros. Žinoma, reikia tokios galimybės, tačiau susidurime su problemomis dėl tarpusavio saveikumo e, sistemų, kiek tai susijęs su domino apsauga, tačiau mes esame pasirengę gerinti tekstą, kiek tai leidžia teisinės galimybės. Be to buvo keliamas klausimas nevis in idem. Kiek tai susijęs su trapasinėmis situacijomis. Ir reikia suprasti, kad, kad kai valstybė narė taiko sankcijas už e, nusižengimą, kurį atlieka asmo, nus, nusižengimui taikoma tik tai vieno tipo sankcija - arba administracinė, arba baudžiamoji. Nebesinydėm šiuo atveju suprantamas šiuo konkrečiu atveju. Ir kaip numatyta sistemoje, tai taikoma nacionalių lygmenių, kur valdžios institucijos turi savo taisyklės, kad būtų išvengta dvigubų sankcijų pagal pagrindinių teisų hartiją, sutartyje ir kitokią žmonių apsaugą. Dar vienas elementas yra susiję antro lygmenio priemonėmis, nes kai kas kelia klausimą, kaip ši sistema pakeis dabartinę. Reikia pasakyti, kad mūsų ketinimas yra toks, kad šis e, reglamentas pradėtų būti taikomas tada, kai visi deleguoti aktai, kurios turi patvirtinti komisija, ir visi techniniai standartai jau egzistuos ir tuomet būtų pakeista visa sistema. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų laukiame bendro darbo, bendros diskusijos ir siekiant sutarimo dėl teksto, kuris sustiprintų reglamentą, pagerintų rinkos integralumą, padidintų investuotojų apsaugą ir skurto vienodas Europos žaidimo sąlygas. Ačiū, Arlin. Dėkuoju visiems už pastabas. Na, man jos atrodė labai naudingos. Silvijai noriu patikinti tave, kad apskaitos stalo diskusijoje Azma buvo ir atstovaujama ir labai aiškia savo e, poziciją išdėstę. Mes su jais dirbsime toliau. ne visai dar žinome, kaip e, čia dirbsime, bet tikrai darys, dirbsime. Poniai Petikainen, galiu pasakyti, kad šis klausimas buvo keliamas jau ir aš pagalvosiu apie tai. E, tai yra tos informacijos apibriešties klausimas, tarp valstybinių bendradavimo klausimas, kaip e, pasiekti informaciją realių laikų, tai nėra lengva, bet tai nereiškia, kad nereikia apie tai galvoti. Pono Klintso pasiūlymai. Man malonu, kad jis mano, jog reikia laikytis griežtos pozicijos šioje srityje, tačiau įdomu tai, e, kai kalbam apie, ar čia reikėtų regl reglamento ar, ar direktyvos, tai valstybės narės paėmusios turėdamas direktyvą gali taikyti savo standartus griežčiau ir e, kadangi pažeidėjai darosi vis protingesni, todėl reikėtų griežto reglamento, kad nebūtų skirtingų sistemų. Apie detalius sąrašus tos informacijos dar reikia pagalvoti. Na, o pavyzdys, kai bendrovės išperka savo akcijas, dar reikėtų patikrinti. E, man atrodo, kad būtų galima tai padaryti pagal reglamentą, nesukuriant problemų bendrovėmis. Penkių dienų ir dviejų dienų ataskaitų teikimo terminas. Iš tikrųjų, jeigu yra problema, kodėl neįmanoma pateikti ataskaitų per dvi dienas, tai mes nenorime sukurti problemų. Gal tie, kurie sako, to negalima padaryti, galėtų pateikti kaip priežastis, nes technologija turbūt turėtų leisti tai padaryti dėl informatorių klausimo. Aš sutariu, pritariu Paskaliui, jeigu pažiūrėsime iš šios dienos Financial Times straipsnį, kur kalbama apie Junktinių valstybių sėkmę kovojant su piknaudžiavu. Tai yra todėl, kad Jie turi veiksmingą informatorių sistemą ir e, reik, jie sutinka liudyti prieš savo viršininkus ir taip galima patraukti atsakomybėn e, piknaudžiaujančius asmenys. Ar e, Europoje yra mažiau sukčiavimo ir piknaudžiavimo, ar mes mažiau panaudojame informatorius? Šį klausimą reikia, apie šį klausimą reikia pagalvoti ir manau, kad informatorių statusas yra svarbus nemanau, kad, kad su baudžiamųjų sankcijų direktyva mes kišimės į subsidarumo sritį, tačiau manau, kad svarbu numatyti baudžiamasias sankcijas. Vėlgi, Junktinių valstybių pavyzdys. E, Teisingumo departamentas e, turi teisę pagazdinti baudžiamosiamis sankcijomis, tai yra termino nuteisimui kalėti, tačiau jie taip pat turi DPI, DPA prokurorų e, susitarimą, kai jie pasako, kad mes e, nepersekėsimės, netaiksime baudžiamosios e, nuobaudos, tačiau taikysime didelę, labai didelę baudą ir teisingumo departamentas uždirbo 2,3 milijardų dolerių. Sankcija yra, aišku, atgrasanti priemonė ir kai ją turi, tai gali ją panaudoti tokiu būdu, kad e, lankščiai naudojant direktyvą būtų galima pasiekti rezultatų. Tai būtų, e, tai būtų priemonių rinkinys, kuris leistų e, pasiekti rezultatų. Na, Vokietijai, pavyzdžiui, tokiais atvejais reikia konstitucinio teismo sprendimo. Na ir aišku, mes per daug uh, detaliai čia reglamentuoti visko neturėtume, nes kiltų problemų e, reguliuotojams. Volfo Klinso klausimas dėl ribos padidinimo apie 50 tūkstančių. Aš visai mielai pagalvosiu apie tai, jeigu turite kokių minčių, tai mielai atsižvelgčiau. Nedėlė pastaba, aš norėjau pasakyti, kad ne tai, jog nebus sklandus darbas šiame parlamente. Aš noriu, kad trialogo diskusijose valstybės narės taip pat ne visada nuosekliai laikosi tų pozicijų, kokias yra išdėšiusios dešimtais metais priežiūros paketo atveju. Taigi, tas nuseklumas ne čia, ne parlamente jo trūkumo, trūkumas gali būti, bet e, valstybių narių pozicijose. Turiu klausimą, e, nežinau ar komisija, ar tu, ar galėjai atsakyti. Kai buvo kalbama apie persekėjimo atidėjimą Junktinėse valstijose, jeigu norime turėti tokias galimybės, turime būti atsargus, kad pasirinkimas ar administracinę, ar baudžiamąją sankciją taikyti nekliudytų mums. Šaron, aš turėjau galvoje, kad reikia abiejų tipų sankcijų. Ir tuomet lankščiai galima nuspręsti, ką daryti konkrečiu atveju. Nemanau, kad ES lygmenių galima numatyti kiekvieną atskirą atvejį. Bet reikia turėti lankščias priemonės. Um, Ačiū visiems. Pranešimo pakeitimo terminai yra tokie, kad e, pranešimo pirmą projektą bus e, svarstamas kovo 26 e, pakeitimų teikimo. Šiandien terminas baigėsi 24 balandžio. Gegužės antrą dieną bus svarstamas komitete ir galbūt rugsėjo mėnesį plenarnėje sesijoje. Ačiū. Kitas darbo tvarkės klausimas viešas klausimas dėl e, pasiūlymo dėl finansinių sandarių mokesčio, tačiau jis neprasidės anksčiau nei 17 e, valandą, todėl dabar turėsime paskelbti pusės valandos e, pertrauką, nebent kas nors šiam pasiūlymui prieštarautų, tačiau aš siūlau vis tik tai pusvalandžio pertrauką skelbti.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 Buenas tardes, señores y señoras. Labas vakaras, norėčiau tęsti toliau posėdį. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas. Viešas klausimas dėl pasiūlymo dėl finansinių sandorių mokesčio. Kaip visi žinote, šis klausimas rengiamas pagal komisijos pasiūlymą finansinių sandorių, sandorių mokesčių. Šita diskusija yra kaip tik tais ir skirta nustatyti e, sandorių mokesčiui, taip pat nustatyti, kaip yra apmokestinami, e, apmokestinami finansiniai sandoriai, o taip pat e, žmonės ar veikėjai, kurie tą mokestį turėtų mokėti. Šalia to dar padiskutuosime apie tai, kaip e, tai turėtų įtakoti finansinius sandorius ir e, jeigu spėsime, dar pasižiūrėsime, koks tai yra ekonominis, kokį tai duoda ekonominį ir finansinį poveikį, jeigu tas e, finansinis sandoris bus apmokestinamas. Keturi E, prelegentai, septy, po septynias minutės kiekvienam yra skiriama ir tada pereisime prie diskusijų, paklausysime išvadų, kurias pateiks ponė Pandimata. Dabar norėčiau vienas person, persot perduoti žodį, e, kuri vadovauja Intelligence Capital. Septynios minutės jums. Labai ačiū. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labą dieną, ponios ir ponai. Mano pastabos pagristos tuo, e, kad aš pirmąją savo karjeros dalį dirbau e, JP Morgan, UBS ir kitose bankuose. Ir į finansinių sandorio mokestį žvelgiu e, klausydamasis argumentų, kurie pasisako prieš Ir man atrodo, kad tie argumentai nėra pakankamai pagrysti iš mano turimos patirties ir perspektyvos. Kasandros e, šaukia, kad tas e, mokestis dar vienas Europos e, lyderių beprotiška mintis, kuris sukels finansinį armagedoną. Kartais jie sako, kad tai sugriaus finansinį likvidumą, bus apmokestinti vartotojai, o ne bankai ir tai dar e, sutrukdys ir tam trapiam ekonomikos atsigavimui. Iš tikrųjų, šis mokestis yra kur kas daug labiau įmanomas e, negu daug kas mano ir jis gali būti ir blogas, ir geras. Jeigu jis bus gerai sukurtas, jis gali duoti naudos. Oponentai teigia, kad tie, kas pritarė šią mokesčią, yra bepročiai ir todėl vertinga atminti, kad šis mokestis jau turi, turi visai tokią neblogą, neblogą autoritetą. Anglosaksų pasaulyje pats Keynesas pasiūlė, pasiūlė savo bendrojoje teorijoje. Nobelio laureatas Jamesas Tobinas pasiūlė jį taip pat 21 metais žlugus Bretton Woodso sistemai, o 2009 metais Lordas Adiras Turneris, Junktinės karalystės finansų priežiūros institucijos e, pirmininkas, taip pat sakė, kad čia būtų nebloga mintis. Tarp šių pasiūlymų daug kas, e, daug žmonių kedeno savo plunksną, sakydami, kad tas mokestis būtų puikiai mintis teorijoje, bet jis nėra įmanomas praktiškai. Finansų rinkos, sakoma, nuo tokios kontroliuojamos priekybos, kur buvo naudojamos paprastos sistemos, į kibernetinę erdvę, kur keli e, klavišo paskaudimai, paspaudimai gali nukreipti e, operaciją į tą priekybos centrą, kuris yra mažiausiai brangus. Aš žinau tokį argumentą, aš pats e, naudodavausi juo anksčiau, tačiau šiai logikai prieštarauti prieštarauja argumentai, kad e, toks e, mokestis būtų geras, jeigu jis būtų pasaulinis. Tačiau juk yra faktas, kad vienas iš seniausių finansų nusadorių mokesčių sėkmingai veikia izoliuotai viename iš didžiausių tarptautinių priekybos centrų, tai yra Junktinėje karalystėje. Nuo 86 metų anksčiau kitų pavydalų, e, Junktinė karalystė vienašališkai taiko šį mokestį, kuris vadinasi e, rezervo mokesčio žyminių mokesčių. Ir jis sudaro pusę procento. Ir e, šis mokestis, nepaisant visokių naujovių ar kitų dalykų. Per šį mokestį surinkami 5 milijardai dolerių per metus. Šis mokestis veikia, o Švedijos, pavyzdžiui, 84 metais įmestas pusės procento mokestis neveikia. E, bet skirtumas yra tas, kad e, čia yra žyminis mokestis ir jis neskirtas mokesčių rezidentams. Jeigu nusavybės e, per, perkelimas nėra e, apmokamas žyminių mokesčių, tuomet tas e, nusavybės per, perleidimas nėra vykdytinas ir instituciniai investuotojai nerizikuoja e, teisiniais klausimais ir 40 procentų šio Junktinės karalystės mokesčio yra sumokama užsienio rezidentų. Ir jokių būdų mokesčių uh, mokėtojų neišvaroma į kitas jurisdikcijas. Londonas nėra vienintelis finansų centras, kur taikomas žyminis mokestis finansiniams sandoriams. Kai kurie greitai augantis centrai, finansų centrai turi tokius mokesčius, pavyzdžiui, e, e, Hongkongas, Seulas, Johannesburgas, Taipėjus, Mumbajus. Šie centrai kartu surenka 23 milijardus e, dolerių per metus. Tai nėra teorija, tai yra faktas - 23 milijardai eurų. Ir šis e, skaičius neapima e, sandorių mokesčių, kurios surenka reguliuotojai, tarpuskaitos firmos. Visi mokesčiai yra paskait... Visų mokesčių stengiamasi išvengti. Tačiau gerai sukurtas mokestis turėtų būti nedidelis, palyginti su sandario kaina ir tu, turi būti apimti kaip galima daugiau e, priemonių. Aš manau, kad komisija turėtų dar pagalvoti apie savo pasiūlymą, turėdama visą tai galvoje, dėl to, kad tas mokestis būtų taikomas kaip galima daugiau įvairesnių priemonių. Na, praradus pirmąjį e, argumentą, bankininkai pradėjo kelti likvidumo e, argumentą. Ir svarbiausias, svarbiausia auka tokio mokesčio būtų didelio dažnio prekyba. Priešingai pensijų fondams, draudimo bendrovėms, atskiriams investuotojams, kurie savo portfelį keičia nedažnai. Vidutiniškas e, laikymo laikotarpis pensijų fondo yra du metai. Tai reiškia, kad sandorių mokestis e, tokias, tokius popierius perkant būtų mokamas kartą per du metus. Tai yra gera žinia. Tai reiškia, kad anksčiau, e, jeigu bankai bandytų perkelti naštą vartotojams, sakydami, kad pensininkai būtent mokėtų ar, ar taupantis mokėtų tą mokestį. Iš tikrųjų taip nebūtų. Tokius mokesčius daugiausia jų naštą pajustų e, spekuliaciniai fondai, kurie dažnai prekiauja. Ir tai būtų labai progresyvus mokestis. E, aukšto dažnio prekybininkai sako, kad jie rinkai suteikia būtiną likvidumą, tačiau tai yra apgaulinga. Ir e, dar ir atsiradus tokiai prekybai buvo likvidžių rinko. Tačiau būtent ramiais laikvais, kai likvidumo netrūksta, E, šitie dažn, dažna prekyba užsimantis e, žmonės iš tikrųjų prisideda prie likvidumo. Tačiau krizės metu jie patys pirmi e, stengiasi paskubėti ir likvidumą išima iš rinkos tada, kai jo reikia. Kaip matėme, flash crash krizės metu New York'e 2010 metų gegužės 6 dieną. Ir jeigu sandorių mokesčiai apribotų dažnos prekybos mastą, tai galėtų padidinti e, sistemos atsparumą. Ačiū, panai Pirso. Dabar žodis suteikiamas Sonė Kapur. Jis e, yra e, smegenų centro Rydifan vykdomas direktorius, jums septynios minutės. Labai ačiū kalbėti po kolegos yra didelis iššūkis, tačiau e, kadangi jis dažniausiai mano viską pasakęs, tačiau aš pasistengsiu. Tai kodėl mes diskutuojame dėl e, finansinių sandarių mokesčio? E, esama kelių priežasčių, kurios susiformavo per tam tinkrą laikotarpį. Viena iš priežasčių yra gauti įplokų iš finansų sektoriaus ir padidinti jo indėlį. Antra priežastis yra ES taikomos taupimo priemonės ir e, dėl to trūkstamos įplaukos e, siekiant finansuoti visuotinės svarbos projektus, kovoti su klimato kaita. Taip pat e, štik, kita priežastis yra užtikrinti finansų rinkų funkcionavimą, kuris krizės akivaizdoje yra šiek tiek kitoks. Aš noriu pasakyti, kad e, visus šios tikslus galima suderinti su tinkamai parengtų finansinių sandorių mokesčių. Taigi kaip e, reikėtų tinkamai derinti e, tuos tikslus su mokesčiu ir kaip tas darimas turėtų skirtis nuo komisijos pasiūlymo. Komisijos pasiūlymas apima tiek institucijas, tiek atitinkamas finansinės priemonės Komisija siūlo remtis e, mokesčių e, mokėtojo buveinės principų arba registracijos vietos principų ES lygmenių, tai e, ta sistema turėtų veikti pakankamai veiksmingai. Tačiau platesnių mastų taikant šio principo veiksmingumas turėtų būti ribotas, taip pat nacionalinių lygmenių jis galbūt neveiktų, atsižvelgiant į tai, kad e, e, viena iš 27 valstybių galėtų vetuoti šį e, pasiūlymą, reikėtų pažvelgti į galimas alternatyvas ir todėl žyminio mokesčio idėja, kurią minėjo Avenažas, galėtų būti prasminga. Junktinė karalystė šis mokestis buvo taikomas pasiūlytas jau anksčiau ir jis yra siejamas su uh, finansinių sandorių sudarimo ir jis pritaikomas e, realioje ekonomikoje, jeigu jūs e, įsigijate voktą automobilį ir uh, uh, policija jį konfiskuoja, tai jūs galite uh, pareikšti pretenzijas tik tai asmenį, iš kurio įsigijote automobilį. Tas principas turėtų būti taikomas ir finansinių sandorių atveju. Pavyzdžiui, jeigu norite įsigyti akciją kaimanuose, regis, iš kaimanuose ar registruotas, registruoto spekulacinio fondo, tai galite e, pagristai abejoti, ar finansinių sandorių mokestis buvo sumokėtas ar ne. Ir jeigu jis nebuvo sumokėtas, tai e, jūs turėsite jį sumokėti. Todėl e, rizika informacinė yra pakankamai didelė ir aš tokiais atvejais paprasčiausiai tos sandoriaus nesudaryčiau. Netgi jeigu komisija ir parlamentas nuspręs toliau laikyti savo pasirinkto e, registracijos vietos e, principo, tas principas, kurį minėjau, ką tik turės būti taikomas papildomai. Kalbant e, apie išimtis taikomas tarpininkams, komisija siūlo jokių išimčių netaikyti. Dažnai girdėjau argumentą apie tai, kad Junktinės karalystės žyminis mokestis yra uh, puikiai veikiantis, tačiau tas argumentas tik iš dalies pagristas, nes veikia tik tuo atveju, jeigu sandrai sudaromi be tarpininkų. Tarpininkams šis mokestis žyminis nėra taikomas, jie jo nemoka. Ir <clears throat> pagal dabartinį pasiūlymą didelio dažnumo sandoriai Junktinėje karalystėje neapmokestinami. Šio žyminių mokesčių to tarpu pensijų fondų sandoriai apmokestinami. Manau, kad e, komisija e, tokiu būdu turėtų savo pasiūlymu pagerinti Junktinėje karalystėje galiojantį žyminį mokestį. Svarbiausia komisijos pasiūlymo dalis susijusi su tuo, kad e, dabartiniam požiūrį siūloma neatsižvelgiama į skirtingą finansų rinkų veikimo pobūdį ir e, į skirtingas finansinių sandorių rūšis skirtingose e, rinkose. Dabartinis požiūris yra per daug e, bendras, per daug vienodas. Labai svarbu pabrėžti, kad taikant arba remiantis dabartiniu požiūriu yra siekiama tik tai padidinti įplaukas, mes tuo tarpu siūlome pasirinkti e, labiau įvairialypį požiūrį, pirmiausiai susitelkiant e, ties e, pagrindinių tikslų, kurios siekiama mažinti sisteminį riziką ir pagerinti finansų rinkų veikimą. Ir pasiekus šių dviejų tikslų būtų galima padidinti įplaukas. Taigi pagrindinė mintis būtų tarp e, dviejų e, sandorių susijusių su išvestiniais vertybiniais popieriais modelių būtų galima e, pasirinkti tokią apmokestinimo sistemą, kad įplaukos uh, tiek iš akcijų, tiek iš obligacijų e, rinkoje sudaromų sandorių būtų pačios tinkamiausios. Šestinių vertybinių popierių e, rinkoje taikyti šį mokestį yra neprasminga. Apsiki, kaip kreditinių įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių atveju būtų galima taikyti panašų, panašų, panašią sistemą, taip pat kaip ir opcionų atveju. E, baigdamas du aspektus dar trumpai paminėsiu, mm, kadangi buvo nemažai kritikos pažerta šiam e, mokesčiui, e, ekonomikos augimas veikiausiai nuo jo rimtai nukentės. Klausimas yra, ar e, šio mokesčio e, skaičiuojamo 50 milijardų e, įplaukos mastą būtų galima vertinti kaip rimtą stabdį ekonomikai. Čia kyla kitas klausimas, kad susijęs būtent su finansinių sandorių, finansinių sandorių mokesčio uh, tarifais, e, kurie galbūt galėtų didėti laikui bėgant, tačiau tai neturėtų atsiliepti kitiems mokesčiams, tokiems kaip PVM. Šiuo metu reikia pažymėti, kad akcijų rinkomis įmonės nesinaudoja siekdamus padidinti savo įstatinį kapitalą, jos naudojasi jomis veikiausiai siekdamos jį sumažinti. Taigi taip pat kyla klausimas, koks poveikis bus ES lyginant su kitomis pasaulio dalimis. Tas poveikis turėtų mūsų manimų būti pakankamai minimalus dėl didelio dažnumo sandorių ir jų santykio su e, rinkų likvidumu. Manyti, kad didelio dažnumo sandoriais užtikrinamas finansų rinko rinkos tikrasis likvidumas yra klaidinga, nes 60-70 procentų sandorių yra sudaromi e, siekiant sumažinti rinkos e, likvidumą. Pensijų fondai šiuo metu moka daug didesnę dalį finansų sandorių mokesčio nei uh, uh, kiti. Ačiū dabar suteiksiu žodį Stephanie Griffith Jones iš Kolumbijos universiteto. Dėkoju. Džiugu turėti galimybę dalyvauti posėdį Europos parlamente ir kalbėti tokią svarbę temą, kaip finansinių sandorių mokestis. Manau, kad atėjo laikas iš tiesų apie tai diskutuoti ir tokį mokestį vesti, nes daugelį dešimtmečių apie tai yra diskutuojama, daug buvo išreikšta visokių nuomonių ir ginčių vyko Tačiau šiandien to mokesčio tema yra kaip niekad aktuali. Tas mokestis galėtų būti ypač naudingas, ypač turint omeny dabartinį Europos kontekstą. Pirmiausia, tai padėtų surinkti pakankamai nemažai mokestinių pajamų. Ir dabar, kai daugelį ES valstybių yra išaugęs labai valstybė, išaugę valstybės įsiskolinimai, dideli deficitai, gali būti labai naudinga. E, fiskalinis konsolidavimas gali būti naudingas dalykas ir Europos e, komisija pareiškus yra savo nuomonė. Valstybėms tektų mažiau skolintis, o tai yra be abejo pozityvu, tai galėtų padėti sumažinti valstybės įsiskolinimus. Augimo požiūriu tai ko gero padėtų sumažinti fiskalinį deficitą ir paskatintų privačias investicijas. E, finansinių sandorių mokestis taip pat galėtų būti, kaip jau sakiau, naudingas, turint omeny dabar labai žemą ES ekonomikos augimą ir didelį nedarbą. Tai taip pat būtų naudinga atsižvelgiant ir į bendrą e, kontekstą, siekiant išgelbėti planetą, atsižvelgiant į klimato kaitos iššūkius. E, vyriausybėms reikia pinigų, kad būtų galima E, surasti lėšų, kad būtų galima e, investuoti į žaliasias infrastruktūras, atsinaujinančius energijos išteklius, arba kad būtų galima e, tas lėšas panaudoti kaip katalizatorių, skatinant inovacijas, kurias dėktų mažos ir vidutinės įmonės. E, taip pat svarbu, kad būtų užtikrindamas tinkamas energijos išteklių tiekimas. Europos investicijų bankas taip pat galėtų tuo būdu e, padidinti savo kapitalą, būtų lengviau skolinti privačiam sektoriu, o tai turėtų neiš, ne, ne, neginčiamos įtakos ekonomikos augimui. E, skolinimas privačiam sektoriu būtų patikimesnis ir tvirtesnis. Dabar privatus sektorių, privačiam sektoriu E, sektorių, se, privačių sektorių nelabai pasitikima, nedidelis, nedaug jis sulaukia paklausos. Ir tas mokestis padėtų, padėtų sumažinti kitus mokesčius. Jis būtų labiau progresyvus negu kiti mokesčiai. E, tai reikštų, kad namų ūkiai turėtų daugiau dalyvauti ekonomikoje, jos plėtojime. Ir pavyzdžiui, mokytojas išleidžia didesnį, pavyzdžiui, savo, didesnį savo atlyginimo dalį savo poreikiams patenkinti, negu, pavyzdžiui, rizikos fondo koks nors valdytojas. E, išauktų apskritai paklausa, kadangi padidėtų ekonomikos augimas tas mokestis pasinternautų daugelį žmonių ir ekonomikai. E, mokestį mokėtų daugiausia tie vadinamieji dažni e, sandorių sudarytojai. Manau, kad svarbiausia problema yra štai kas. Mokėt, apmokestinti būtų pirmiausia stambieji rinkos veikėjai. O jie yra pakankamai įtakingi Argumentas, kuris yra išsakomas prieš tokio mokesčio įvedimą, yra sakoma, neįmanoma jo įgyvendinti, neįmanoma surinkti. Tačiau dabar yra naujų argumentų. Sakoma, tai trukdytų ekonomikos augimui. Na, dėl to dar reikia diskutuoti. Mes atlikome tam tikrus skaičiavimus ir įvertinimus, atsižvelgtami į komisijos uh, siūlymą. O mes manome, kad BVP pagal mūsų skaičiavimus auktų įdėgus tokį uh, mokestį. Komisijos modelis rėmėsi tuo, kad ilgą laiką mažėjo uh, e, BVP. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad tik 15 procentų E, investicijų, kurias atlieka įmonės, būtų finansuojamos iš finansinių sandorių mokesčių. Nes privačios investicijos yra finansuojamos iš bankų paskolų ir kitų lėšų, kurios nebūtų apmokestinamos finansinių sandorių mokesčių. Kitaip tariant, tik 15 procentų visų įmonių lėšų e, būtų paliestos to finansinių sandorių mokesčių. Taigi įvertinus šį faktą mes matome, kad neigiama įtaka ekonomikos augimui turėtų būti palyginus nedidelė. Europos komisija kalba apie uh, minus 0,2 procento. Kiti faktoriai, kurie turėtų būti taip pat įvertinti, rodo, kad kad e, ne, tų finansinių sandorių ateityje neturėtų mažėti, jų neturėtų užvykdyti tie vadinamieji dažnų sandorių sudarinėtojai. Komisijos siūlyme yra pasakyta, kad neigiamas poveikis e, ekonomikos augimus tik minus 0,2 procento. Tačiau šie vertinimai neapima svarbiausio faktoriaus, kam būtų skirtas finansinių sandorių mokestis. Kitaip tariant, tas mokestis padėtų sumažinti sisteminę ekonomikos riziką. Tai padėtų išvengti krizių ateityje. Be abejo, vien šio mokesčio dėka tos sisteminės rizikos sumažinti nepavyks. Reikėtų keisti makroekonominę politiką, numatyti tinkamą fiskalinį reguliavimą ir numatyti kitas krizių prevencijos priemonės. Tačiau, kalbant apie dažnus sandorių sudarytojus, reikia pasakyti, kad jų, tiems, sakoma, apribojimai padėtų išvengti krizių ateityje. Krizės kainuoja labai brangiai šiaip. Kiekvienos krizės metu bent 7 procentai smunka BVP. Ir mes suprantame, kad finansinių sandorių mokestis sumažintų riziką ateityje ir bent 5 procentais ir e, ateičiai galėtų būti užtikrinamas E, teigiamas poveikis, kuris siektų 0,35 procentus ilgalaikio augimo. O tai būtų teigiamas be abejo poveikis. Mes galime sakyti, kad tie mūsų vertinimai yra bendro pobūdžio, ne labai tikslus, tačiau teigiamas poveikis yra neginčiamas, nes Šis mokestis sumažina finansinio sektoriaus pajamas šiek tiek, kadangi jiems tektų mokėti šį mokestį. Tačiau žinome, kad ten pinigai yra uždirbami didžiuliai. Tai gali uh, paskatinti jaunus žmonės, kurie dabar renkasi finansų sektorių, kada ten galima uh, uždirbti, jos paskatins galbūt nesirinkti finansinių sektoriaus. Jie, tie jauni žmonės galbūt pasirinks kitus sektorius - mokslo, tyrimus, inovacijas ir taip toliau. Tai taip pat gali paskatinti ekonomikos augimą. Dar pusę minutės, sako pirmininkas. Na ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už įspėjimą. E, šis mokestis ne tik paskatintų bendrą ekonomikos augimą, tai padėtų pagerinti augimą. Tai būtų tolygesnis augimas tai būtų visus apimantis augimas, nes dabar, kaip žinia, turtas ir pajamos paskirstumi labai nevienodai ir neteisingai. Tai paskatintų užtikrinti tvaresnį augimą. Finansų sektorius galėtų investuoti ir prisidėti prie tvaresnės svarbus ekonomikos plėtojimo. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis kolegė Trebon Corporate Treasury atstovui. Prašau. Um... Prašom laikytis jums skirto limito. Na, išklausus e, pasisakysiu, man kilo mintis priešti savo kalbą, bet galbūt to nedaisim. Europos e, įmonių buhalterių asociacija apjungia 17 valstybių narių, Šveicarijos ir Kroatijos įmonių buhalterius. Mes neužsimame lobizmų atskirų sektorių vardu, ir iš to nesipelname. Mūsų pagrindinis tikslas yra profesionaliai plėtoti tuos, padėti tiems, kurie dirba e, buhalterijose ir e, esame galutiniai finansų sistemos vartotojai. Mūsų asociacijos nariai paprastai dirba gamintojams ar aptarnaimo bendrovėms. Jų svarbiausia veikla yra valdyti verslo riziką, kuri kyla ir užtikrinti e, finansavimą bei likvidumą ilgalaikiam augimui rizika valdoma išvesniais vertybiniais popieriais, bet ne spekulacijoms, o tam, kad būtų galima kompensuoti verslo riziką importuojant, eksportuojant ir finansuojant įmonės. Ir čia e, mes esame bankų klientai, mes, mūsų nedomina priekyba ar rizika, kas vyksta bankų sistemoje, tačiau mes, mums reikia stabilios sistemos, kad galėtume užtikrinti produktus ir paslaugas realiai ekonomikai. Ir mes norime būti užtikrinti, kad tokia veikla nekurtų sisteminės rizikos. O antra, kad e, tai padėtų kurti gilesnės ir likvidesnės rinkas. Aš puikiai suprantu, kad siūloma mokesčio diskusija yra susijusi su kai kuriais jautriais klausimais. Ir tokie klausimai yra e, mokesčio poveikis finansų centrams, e, to mokesčio veiksmingumas, e, ieškant fiskalinės kompensacijos už finansų krizę. Ir taip pat mokesčio panaudojimas siekiant neskatinti veiklos, kuri neprisideda, ne, nekuria vertės. Asociacija, kurią atstovauju, nedalyvaus politinėje diskusijoje net e, apie galimybę pasauliniu mastu patvirtinti europinį finansinių sandorių mokesčių. Tačiau Aš norėčiau pateikti asmenišką nuomonę, kad greitai tokio e, mokesčio turbūt nebus. Svarbiausi principai, kurie e, formuoja mūsų e, asociacijos narių nuomonės, yra tokie. Pirmiausia, mes pritarėme veiksmams stiprinant finansinį reguliavimą. Antra, mes tikimės, kad diskusijos apie šį mokestį pirmiausia bus skirta tam, ar mokesčio naštą turės pakeisti pakelti finansų sektorius, ar per realią ekonomiką bus perkelt e, bendrovėms, individams ir pensijų fondams. Mes norėtume, kad mus patikintų, jog nenumatyta mokesčio pasiekmi nebus naujos finansinės aplinkos reguliavimo e, efektyvumo susilpninimas. Ir čia aš norėčiau išryškinti tris diskusijų sritis. Pirmiausia, bendras E, mokesčio lygis finansinėje sistemoje. E, trukmė atsiskaitimų banko duomenys rodo, kad e, galtiniai vartotojai sudaro mažą dalį visų sandorius atliekančių iš esmės vertiniais popieriais. Jų yra 5, galbūt procentai. Sistemoje sandoriai vyksta prieš čia įsikišant galtiniam vartotojui ir nors siūlomas mokesčio dydis yra nedidelis, e, tų, bankų, tų, tų, tų mokesčio sankaupa bankuose būtų sudarytų nemenka e, e, skaičių. Antra, ar galtiniai vartotojai turėtų užsikrauti mokesčio naštą? naštą? Komentatoriai sutinka, kad bankų klientams teks mokėti daugiau, nes bankai norės susigražinti lėšas ir išlaikyti savo pelną. Ir žinoma, E, mūsų buhalterių patirtis rodo, kad jeigu bankai nusekliai žiūri savo klientus, netgi stipriausios bendrovės negalės atsispirti. E, trečias dalykas, kaip sureaguotų galtiniai vartotojai. Išvestinių e, vertybinių popierių panaudojimas apsisaugojimui nuo rizikos yra svarbus aspektas finansuojant verslą galtiniai vartotojai gali sureaguoti į tą aukštesnę kainą dviejopai, sumažindami išvisnių vertybinių popierių panaudojimą ir reorganizuodami veiklą taip, kad e, jų e, rizikos apsaugojimas, apsisaugant nuo rizikos, jie išvengtų mokesčio naštos. Ir abi šie, šie, abu šie variantai yra ne, negeri stabilumui ir augimui. ES. Jeigu mažiau bus apsaugojama, reiškia, ekonomikoje bus daugiau rizikos, didesnė rizika, reiškia, kad e, atsargiau bus e, žiūrima investicinius sprendimus ir mažesnis stimulas bus augimui ir darbo vietų kūrimui. O išvestinių popierių operacijų perkelimas už e, mokesčių taikymos ryties susilpnintų Europos reguliavimą ir pakirstų pažangą, kuri, kurios siekiame šią darbo tvarkę. Mes turime vieną pasiūlymą, kuris atspindi mūsų įsitikinimą, kad e, realioji ekonomika turėtų būti apsaugota nuo nenumatyto finansų reguliavimo, numatytų finansų reguliavimo pasiekmių. Galtiniai vartotojai, bendrovės, individai, pensijų fondai, kaip minėjau, neturėtų e, nešti tos mokesčio naštos. Norėtume paraginti komitetą siekti išimties galtiniams vartotojams tiek e, naudojant aktualius e, faktinius e, sandorius, tiek dėl mokesčio sankaupos bankinėje sistemoje. Ir tikimės, kad iškeliant šį principą galima sustiprinti diskusiją, kur iš tikrųjų, kam atiteks šio mokesčio našta. Ačiū už šią galimybę ir mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Labai ačiū, ačiū, kad įtilpote tai į laikoje. Pone Fadinmata kalbės gale, o dabar norėčiau suteikti žodį mm, ponui Ferbinu apie tai. Ja, vielen Dank. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Išklausius ekspertų susidaro įspūdis, kad finansinių sandorių mokestis e, į, įvedus pradės tekėti medaus ir pieno upės ir bus išspręstos visos e, šio pasaulio problemos. Man visą laiką tokius teiginius girdint kyla daug abejonių, nes reikia atkreipti dėmesį į kelis aspektus tam, kad e, kai kurie e, vykstantis dalykai dabar e, nevyktų toliau, tik tai e, mes jau liktume už jų veikimo spektro. Todėl noriu priminti, kad 2008 E, prasidėję procesai toli nuo ES turėjo labai didelį įtaką, didelį įtaką ES ekonomikai. Ir e, šiuo metu mes bandome įvairias priemonės tam, kad nehomogeniška, nevienalytė ekonominė, socialinė, finansinė erdvė ES bandome sutvarkyti taip, kad e, ji gautų kažkiek daugiau vienalytiškumo ir viena iš šių priemonių yra šis mokestis, tačiau tai paprasta mums nebus, nes jeigu būtų buvę taip paprasta, tai tas mokestis seniai jau būtų atsiradęs ir įvestas. Visi prelegentai kelia klausimą pirmiausiai, e, kam šis mokestis turės didžiausią poveikį. Tradicinio banko veiklą kontroliuoti yra paprasta, nes ją visi išmano, tačiau čia susidurime su griežtesnės kontrolės būtinybę, nes apmokestinsime šio mokesčių tokius dalykus, kurių nenorime apmokestinti, pavyzdžiui, pensijų fondų įplaukas, turto, turtinius sandorius, labai svarbu. Ir šios dalykus yra labai lengva apmokestinti, tačiau čia kyla klausimas, kaip pasinaudoti turimais, turimais finansiniais svertais. Vokietijoje žodis e, mokestis e, yra tiesiogiai susijęs su e, valdymu arba kontroliavimu tam tikrų procesų, tačiau aš abejoju, ar patvirtindami tam tikrus mokestinius teisės aktus ar įvesdami, pavyzdžiui, finansinių sandorių mokestį, mes e, viską reglamentuosime taip, kad e, paprasčiausiai tie sandoriai nebus e, daugiau sudaromi mūsų teritorijoje, o bus perkeliami į tos regionus, kurių mes negalime kontroliuoti ir vykstant daug intensyviau. Taigi tai reikia atkreipti dėmesį. Trečią problemą noriu paminėti Ir norėčiau gauti informacijos apie tai šiek tiek daugiau. Sudaro įspūdis, kad mes dabar įmamės atitinkamų veiksmų, teikime šios pasiūlymus, todėl kad e, tiek nacionalinių lygmenių, tiek europinių lygmenių e, bandome atsižvelgdami tam tikrus, pro, tam tikrus procesus ir problemas, nustatyti tam tikras e, taisyklės reglamentuojančias, taip pat ir mokesčių teisės srityje turime elgtis labai apdairiai tam, kad uh, mūsų reguliavimo mastas nebūtų toks platus, kad e, tie dalykai, kuriuos norime reguliuoti, paprasčiausiai išnyktų. Klausimas, kaip turėtume išvengti tokio poveikio, kad dėl per didelio kiekio mokesčių, taisyklių, e, reglamentavimo principų nepasiektume priešingo efekto tam, tiems mūsų norimiems tikslams. Dar vieną papildomą pastabą noriu pasakyti. Yra labai, reikia labai apdairę elgtis su e, planais ir tikslais panaudoti dar nesamų įplaukų iš e, šio finansinių sandario mokesčio. E, manau, kad jeigu taip elgsimės, tai tikrai kyla grėsmė, kad ir šie mūsų ketinimai nepasitvirtins. Pirmininkas prašo kalbėtoje baigti savo mintį. Valstybės, valstybėms narėms tenka didžiausia finansų ir ekonomikos krizės našta, todėl turėtų jos gauti ir daugiausiai naudos iš šio mokesčio Manau, kad į šios tikslus reikėtų orientuotis priimant sprendimus ir taryboje, jeigu siekiam, siektume, kad šis mokestis tikrai būtų naudingas ir sėkmingas. Pirmininkas, ačiū ponai Ferberi. Perskaitysiu dabar būsimų kalbėtojų pavardės Lambert, Man, Giegold, Klotė, Mandel ir ponė Hübner. prieš tai dar kalbės šešėliniai pranešėjai. Kitas kalbėtojas šešėlinis pranešėjas yra pons Klins Aldės frakcijos vardu. Būčiau dėkingas, jeigu. Running out of time, so I will appreciate if the shadows may Jeigu nevirštume nustatyto kalbėjimo laiko, tai yra neilgiau nei dvi minutės kalbėtumėte. Žlugus Lehman Brothers bankui G20 nusprendė kiekvieną gaminį e, rinkos dalyvį e, kontroliuoti griežtai. Praėjus ketveriems metams puikiai žinote, kad šio tikslo dar nepasiekime esama didžiulių skirtumų svarbiose srityse tarp JAV ir ES. Ir e, žinoma, palyginus su padėtimi didžiojo 20-ko viduje skirtumų yra dar daugiau. Todėl turėtume dėti visas pastangas, kad bent jau ES taikytume vienodą tvarką, ypač me konstatuoti, kad joje esama skirtumų. E, ypač priimant arba e, minint bankų, bankinių svertų priemonė e, įvairiose šalise, kuri yra taikoma skirtingai. Neturiu nieko prieš e, finansinių sandorių mokestį, tačiau jį turėtume taikyti vienodą tvarką bent jau ES teritorijoje. Jeigu bus priimtas toks sprendimas, e, kaip e, siūlo prezidentas Sarkozy. E, šį mokestį vesti Prancūzijoje, galbūt po to kitos šalis pate, pasektų jos pavyzdžių, tai tik iškraipytų vidaus rinką. Todėl aš e, siūlau nepamiršti šio e, vieningos vienodos tvarkos taikymo tikslo. Pranešėjai minėjo kad jeigu mokestis būtų įvestas Europoje, tai jis būtų įvestas ir pasaulio mastu. Jeigu 27 valstybės narės ES susitartų pamėginti, tikėdamusi, kad jomis paseks kitos pasaulio valstybės, galbūt tai ir pavyktų, tačiau noriu paskutinio prelegento paklausti, ar jis mano, kad Europai vieningai įvedus tokį mokestį, tai būtų teigiamas signalas iš tiesų likusiam pasauliu, ar e, jis e, tik tai dar labiau imtų abejoti šio mokesčio prasmingumu. EFR frakcijos vadu pans Kavalį. Um... <clears throat> Ačiū. Na, be abejo, visų kalbėjusių komentarai buvo labai įdomus. Finansinių sandorių mokestis yra tas dalykas, kuris turėtų įtakos valiutų rinkoms. Ir man buvo pasakyta, kad Tobinas buvo genijus, tačiau Tobino mokestis buvo kvailystė. Kas buvo pasakyta vienoje iš kitų finansinių knygų? Ten buvo pasakyta štai kas. Šalis, kuriams ša, kai kuriuom šalims grėsia bankruotas, tačiau niekas nestengia išspręsti krizės. Aš manau, kad pavojus yra štai koks. Pasimokėme iš krizės, taip toliau ir panašiai, numatėme euro obligacijas, turime daugybę siūlymų ir, ir taip toliau. Tačiau praėjo treji metai ir mes žinome, kad jeigu bankai žlugs rytoj, tai vėl bus prašoma iš mokesčių mokėtojų juos gelbėti. Kitaip tariant, sakom, kad pasimokėm, bet nieko nepasimokėm ir toliau veikia rizikos fondai, kalbame apie finansinių santykių mokesčius, tačiau esminės problemos neišspręstos. Jeigu bankas žlunga, jis nebeturi prašyti mokesčių mokėtojų pinigų, nes mokesčių mokėtojai sunkiai dirba, kol savo pinigus uždirba. Finansinių sandorių apmokestinimas. Ar jis palies bankininkus, ar taip tai yra mokestis nukreiptas nubausti bankus. Kai kurie kalbėjai sakė, ne. Ar tuo siekiama perkelti mokesčių naštą, mokesčiams ir taip toliau ir panašiai. Niekas nežino, kur tie pinigai pateks, ar jie pateks į kokius nors specialius fondus, e, bankų gelbėjimo fondus, tuo atveju, jeigu jie žlugtų, pavyzdžiui, ar tai bus lėšos skirtos jiems gelbėti. Uh, Kaip užkirsti kelią neatsakingam banko elgesiu? Toks klausimas turėtų būti pirmiausia keliamas. Ir reikėtų, ko gero, galvoti tik apie tą šalis, kurioms nepavyksta susitvarkyti savo vidaus reikalų. Jeigu tas mokestis bus skirtas padėti besivystančiams valstybėms, daugelis su tuo sutiktų skirus gal žaliuosius, tačiau problema yra štai kokia. Kaip padaryti taip, kad tos lėšos nepatektų tom šalims, kurios yra prastai valdomos, arba kad tie pinigai nepatektų Šveicarijos bankus galiausiai prakeliavę per tokią šalis. Reikia, ko gero, pamastyti, ar nereikėtų peržiūrėti egzistuojančias taisyklės. Gal reikėtų numatyti kaž, kažkokias griežtas, aiškias taisyklės, kad nereikėtų uh, E, mokesčių mokėtojams gelbėti bankų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, atsiprašau, dar sako kalbėtojas. Reikėtų, kad bankai elgtųsi atsakingai. Gerai, tai jeigu jie ima premijas, jeigu viskas tvarkoja, bet jeigu jie žlunga, tai tegu patys ir gelbės. Ačiū. Tiene dos minutos, por favor, señor Kafa. Dvi minutės kitam kalbėtojui, prašom, ponas Konfa. Iš naujo nediskutuosime, Dėl finansinių sandorių mokesčių norėčiau pasakyti, kad e, remiame finansinių sandorių mokesčius, tačiau tik tai su sąlyga, kad visi juos moka. E, Vokietija remia finansinių sandorių mokesčių, bet jinai viena tik tai juos moka. Dabar šeši europinių mastų tą darome, panas Hopkins ir jos partija dalyvauja vyriausybėje. Jie pasirašė Rubiko e, susitarimus su, su Šveicarija, viena E, šališkai, daug kas daroma valstybėse narėse atskirai, 27 lygių to nedaroma, tačiau visi tą remiate. Ir kai tik tais kalbama apie finansinių sandorių mokesčius, tai tokie, toks kontekstas ir gaunasi. Norėčiau pasakyti, kad labai galimas daiktas, nors Kamalis sako priešingai, kad vyriausybė Vokietijos pritars finansinių sandorių mokesčiui, tačiau vis tik tais e, reikėtų pagalvoti, kokį minimumą įsivėsi eurozonoje. Ir dar visiems pasisakiusiems norėčiau užduoti klausimą, kaip, e, ką pakeistų direktyvos perrašymas, jeigu nepasirašytų to visos 27 valstybės, bet sakykime tik tais eurozono šalis ir dar kokios nors kitos, kurios to pageidautų. Žinant, kad mes e, vien, vieningoje rinkoje bet imamės tokios vat, papildomos iniciatyvos. Kaip tą išspręsti? Ir klausimas komisijai. Ką galvoja komisijos tarnybos, kurios parašė šitą tekstą, kad e, ta prievolė e, nuosavybės perdavimo būtų įmonių delokalizavimui, kad būtų užskirstas kelias. Dabar nuguoja senior, ponas Portas, bet jo nėra. Jeigu nori ponas Kliūtė pasisakyti, tai tada prašau jums dvi minutės. Ja, danke, ich hatte mich ja eh zu Wort gemeldet, aber dann bin ich jetzt etwas früher dran. Aš paprašiau žodžio. Na ir norėčiau keletą pastabų pasakyti dėl paskutinio pasisakymo. Jūs minėjote, kad finansinių sandorių mokestis, mokestis gali tapti rizika realiai ekonomikai, tačiau nelabai suprantu, juk krizė yra pavojinga ekonomikai, būtent krizė, o ne finansinių sandorių mokestis, kadangi jau sunku gauti mokesčius, tai finansinių sandarių mokestis turėtų bent jau tą dalyką kažkaip tai padėti spręsti, tad nesuprantu, dėl ko jūs susirūpinęs. Turbūt ilgalaikiam laikotarpiu reikia sukurti tokį, tokią aplinką, kad e, ekonomika galėtų vystytis ir nebūtų sukrečiama tokių krizių, kaip dabar išgyvename. Markus Ferber. E, norėčiau atsakyti, kiek girdėjau, finansinių sandorių mokestis yra privalumas valstybėms narėms, nes tokiu būdu padidės nusavėjai ištekliai ir sumažės tiesioginiai valstybių narių na, mokėjimai. Tuo tarp, įsipareigojimai tuo tarpu jie dabar yra labai didžiuliai. Tad nesuprantu metu e, nesuprantu, kokiais argumentais remiasi biudžeto komitetas. Dar kitas klausimas, kurį norėčiau užduoti. Yra atmetama e, apmokėjimo valiuta galimybė, sandorių apmokėjimas valiuta. Galbūt Siūloma netaikyti e, valiutiniams sandoriams mokesčių. Tai dabar norėčiau pas, pasiklausti, kodėl ar čia tik tais kvepia finan... mokesčių vengimu. Aš norėčiau pasakyti, kad ko gero, jeigu iškiltų toks reikalas, tai kai kurios finansinius sandorius apjungtumėm ir jie tada būtų mokami už eurozonos ribų. Tie mokėjimai vyktų už zonos ribų, eurozonos ribų, tad nereikėtų už juos mokėti mokesčių. Mm, ar įmanomas toks e, veikimo būdas ir ką, kaip tai įtakotų, kokią tai įtaką duotų? Pone Andresin, paskutinė pasisakančioji. Čia Ačiū pirmininkė. Panašiai, kaip jau buvo pasakyta anksčiau, pirmiausias problema, kuri kyla man dėl šio finansinio sandorio mokesčio yra tai, kad komisija pasiūlė mokestį tam, kad galėtų finansuoti ES biudžetą. Ar man kyla problema dėl to, kad tai, ką, ko bando išvengti komisija, tai yra dėrybų kurios vyksta dėl biudžeto su valstybių narių vadovais. Jie šį mokestį nori parduoti kaip būdą finansuoti ES biudžetą be jokių pastangų iš nacionalinių vyriausybių. Tačiau iš tiesų tos pastangos bus dubliuojamas, nes mokesčiai, kuriuos moka žmonės valstybės narėse, pasiliks nacionalinių vyriausybių kišenėse ir Europos piliečiai dar kartą turės papildomai paprašyti sumokėti, kad finansuotų ES biudžetą. Manau, kad tai yra neįtikėtina. Manau, kad tai negali būti pateisinama nereikės audituoti ir peržiūrėti ES e, sąskaitų, nes jį galės pati save finansuoti imdama šį mokestį be jokių ribų. Tai yra fundamentali problema. Tai yra, nėra patikinimų, kad nėra įrodymų, kad tai nebus našta galutiniams vartotojams. Nėra paaiškinta, kaip tos lėšos bus paskirstytos ir aš prieštarauju prieš tokį mokestį ir, ir panašiai kaip ir prieš tai kalbėjęs parlamento narys. Ačiū ponė Andresen. Toliau kiti kalbėtojai. Paprašysiu kalbėti neilgiau kaip vieną minutę. Ponas Lambertsas. Aš pritariu Markusai, kad neperdėtume nei šio mokesčio naudos nei kad neturėtume jau iš, tų paimų išleisti 3, 4, 5 kartus. Bet taip pat ir nereikia pernelyg griežtai reaguoti dėl tų uh, neigiamų atseit aspektų. Noriu paklausti pono Reiburno. E, jūs keletą kartų sakėte, kad nekalbate bankų vardu, Tai jūs taip atsiprašinėjote, kad net aš pradėjau įtarinėti jūs. Turiu pasakyti štai ką. Jūs sakot gerai, kad būtų reguliavimas, jeigu jis ne, nepalies įmonių. Gali bankininkus paliesti, bet ne mus. Noriu, noriu pasakyti, kad prieš 20 metų, metų išvestinė išvestinių e, priemonių rinka buvo maždaug 10 kart mažesnė negu dabar ir ekonomika veikia. Prieš 30 metų iš vis nebuvo išvestinių priemonių. Mano tėvai man sakė, kad ekonomika veikia. Bendrovės galėjo apsisaugoti. Vis tiek. Aišku, tai yra brangu. Todėl pernelik nesiūlykite šios idėjos, idėjos, kad bendrovės negalės apsisaugoti nuo rizikos, jeigu jos turės mokėti pusės procento mokestį. Ne, pasakokit mums tokio mėšlo. Ačiū. Toliau ponas Manas. Ačiū. Pirmininkė, čia beveik yra spontaniški pasisakymai vyksta. Todėl, kad didžioji dalis nori apmokestinti biržos ir finansinius sandorus, ar tai turėtų 65 milijardus 54 surinkti, nelabai svarbu. Tai būtų pirma mano mintis. Antra mintis yra susijusi su to, kokią naudą turėtų uh, ekspertai, jeigu Londonas e, ir Paryžius, noriu ekspertų paklausti, jeigu Londonas ir Paryžius sutelktų pastangas, kokią naudą turėtume. E, pavyzdžiui, šiuo metu e, Frankfurte prie Maino nevykdami tam tikri sandoriai, kurie vykdami kitur. Kas būtų, jeigu Junktinė karalystė dalyvautų šiuose procesuose ir e, jeigu būtų sudaromos sąlygos ir apmokestinamos tik tai akcijos ir obligacijos, o ne išvestiniai vertybiniai popieriai, turint omenyje, kad Junktinė karalystė veikia žyminis mokestis. Taip pat esama daug ir Vokietijos bankų, kurie savo sandorius sudarinėja Londone, taigi čia nieko naujo, kodėl Londonas priešinasi dabar tiems pasiūlymus. Reikia visiems suprasti, kad reikia iškoti bendro sprendimo, kuris būtų priimtinas ir jungtiniai karalystiai ir tik tai laukdami to sprendimo mes negalime susitaikyti su nuolatiniu blokavimu. Ačiū, ponai, mano dabar ponas Angėgoldas. Pirmiausiai norėčiau padiskutuoti klausimu, kam tenka didžiausia našta, kas už visą šį mokestį mokės ar kas turėtų mokėti. Turint omenyje, kad e, daug kas nesutinka su to, jog bankai perkelia savo sąnaudas e, ir išlaidas klientams. Jeigu <clears throat> finansų krizės e, laikotarpiu yra mokesčiai perkeliami ant kitų pešių, Tai taip pat um, tai bus rimta priežastis, būtų rimta priežastis įvedus atinkamą mokestį jį taip pat perkelti ant e, trečiųjų pečių. E, čia šis mokestis investuotojų atžvilgių turėtų būti naudingas tiems, kurie e, vadovaujasi ilgalaikė investicijų strategija, o ne tiems, kurie vadova, investuoja turėdami trumpalaikių tikslų. Todėl ši sistema yra gera. Norėčiau paklausti prelegentų. Kokių galima tikėtis mokesčių vengimo būdų ir e, kokių priemonių reikėtų imtis siekiant sustabdyti arba apriboti mokesčių vengimą vengimo, kurių reikia tikėtis kaip ir visų kitų mokesčių atžvilgių. Pirmininkas, ačiū. Svenų žodis ponui Madleneriu vieną minutę kalbėti. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, šiandien Niderlandų centrinis bankas savo interneto svetainėje patalpino įspėjimą informacija apie tai, kad finansinio sandario mokestis neišspręs mūsų problemų ir uh, Niderlandų piliečiams jis kainuos 4 milijardus eurų per metus arba kainuotų. Niderlanduose uh, veikia pakankamai didelio masto uh, finansinių paslaugų struktūros, todėl Niderlandai nuo šio mokesčio numok, nukentėtų pakankamai smarkiai. Čia būtų galima kalbėti apie tam tikrą šiltnamą efektą Niderlandų finansų ekonomikai, kadangi 4 milijardus eurų reikėtų skirti netinkamiems projektams, kurie pasmerkti žlugti. Norėčiau paklausti ponios Griffith Jones, jeigu uh, pensijų, iš, iš pensijų fondų, iš indėlių būtų atimama 4 milijardai eurų ir e, perkeliama į ekologinę ekonomiką, žalę ekonomiką. Tai e, ką būtų galima už tai nuveikti? Poniai e, Hubner suteikiamas žodis. Norėčiau pakomentuoti vieną dalyką, dėl kurio su truputėlį nustebusi. Tai yra poveikio įvertinimas, apie kurį šiandien nebuvo kalbama. Dažnai e, pasiūlius pakankamai tvirtai atrodančius modelius, e, atlikus, atlikus poveikio vertinimą padaromas e, tokias dvilypės išvadas. E, viena iš tokių išvadų man būtų finansinių sandarių mokesčio E, tarifas 0,1 procento, e, kurį pritaikius turėtų 19 procentų padidėti e, prekybos išvestiniais svetiniais popieriais apimtis. Puikiai žinome, kad tiek įmonės, tiek pensijų fondai siekia apsisaugoti nuo savo finansinių sandarių rizikos ir atlikus poveikio vertinimą viena Niderlandų bendrovė tą padarė Buvo e, padaryta išvada, kad e, per metus Niderlandų pensijų fondams e, sąnaudos padidėtų 3,5 milijardo eurų ir ilgainiui sumažėtų pensijų lygis 10 procentų. Ar galėtumėte šią informaciją pakomentuoti, pana Makartį? Dėkuoju. Džiugu, kad šiandien vyksta tos diskusijos. Matau čia komiteto žmonių, kurių anksčiau nėra tekę susitikti. Tai džiugu, kad ši tema mus čia subūrė. Ir matau, kad čia yra žmonių, kurie turi tokios patirties, kurios mes čia neturime. Mes, aišku, galime kelti klausimą apie galimybę surinkti tokį mokestį, apie galimybę įgyvendyti. Manau, kad pasak mūsų ekspertų, yra įmanoma tokį mokestį įdėkti. Gali būti toks mokestis įved, įvestas. O Kai kurios valstybės narys jau yra tą padariusios. Nes Kemal, pavyzdžiui, minėjo, kad žyminis mokestis Junktinė karalystė yra visai sėkmingas variantas tokio mokesčio įvedimo. Ir tai nepakenkė niekaip Londono City. Pone Klins, jūs taip pat minėjote apie tai, kad galima tokį mokestį įvesti ir kad tai neiškraipys konkurencijos ir, ir panašiai. Tad iš tikrųjų tas mokestis yra įmanomas įdėkti. Pone Kamal, reikia pasakyti, kad mes turime atkreipti dėmesį tą faktą, kad finansinių paslaugų sektorius e, kainavo daug pinigų, nes žala buvo padaryta didelė ir daugybė eurų buvo mesta į bankų sektorių, kad būtų galima išgelbėti šį sektorių iš krizės. Tačiau finansinių paslaugų sektorius nieko nepasikeisti. Ir toliau nenorima šio mokesčio, bent jau tas sektorius pasako prieš. Net jeigu mes tai primė teisės aktus, kur yra pasakyta, kad pavyzdžiui pramonė turi, pavyzdžiui, ne, nedaryti vienų ir kitų veiksmų, kad būtina atsižvelgti į realios ekonomikos situaciją, kad būtina gražinti pinigus mokesčių mokėtojams, bankai turi taip daryti taip toliau. Aš manyčiau, kad galima imtis ir tolesnių žingsnių, galima uždrausti, pavyzdžiui, bankininkams išsimokėti premijas, liepti seiktinius bankus ir panašiai, tačiau e, pramonė nemanau, kad imsis keisti iki šiol galėjusią sistemą. Tiesiog yra būtina, kad mokesčių sistema būtų sąžininga. Tai yra svarbiausia. Ir aš norėčiau pasakyti štai ką. Pramonė pati galbūt galėtų pasiūlyti kažkokių idėjų, kaip gaivinti ekonomiką. Mes kalbame apie tai, kad čia būtų galima surinkti 80 milijonų eurų. Aš manyčiau, kad tai yra naudingas, taip galėtų būti naudingas žingsnis. Turiu ir kitų klausimų, kuriuos galėčiau užduoti. Aš išklausiau ir kito kolegos, kuris pasisakė apie šį mokestį. Aš norėčiau sakyti, kad svarbu yra pasirinkti teisingą modelį. Ir kaip įtikinti 27 valstybės narės, norėčiau paklausti komisiją, susitarti dėl to, kad visur, tos visoje valstybės narėse bus įdėkstas toks mokestis. Ačiū, ačiū ponima Kartį. Plone Liulink taip pat minutė. O paskui Silvijai suteiksime žodį. Pone Liulink, prašom, minutė jums. Pone Liūning, ačiū, pone pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad kuo ilgiau klausausi ekspertų ar neva ekspertų, tuo daugiau turiu abejonių dėl galimybių tokį mokestį įdėkti. Be abejo, tas mokestis yra neva laukiamas, tai būtų modernus mokestis, tai yra pagunda didelis tai pasakyti, kad mes esame už tokį mokestį, už modernumą ir taip toliau ir panašiai. Tačiau turėčiau pasakyti štai ką. Man kyla daugybė klausimų. 50 milijardų, sako, atneštas mokestis, bet juk kažkas tuos milijardus turės sumokėti, kad mes jūs juos gautume. Nesu tikra, kad mokės tik bankai. Net jeigu jie sumokės tuos milijardus, tai tuomet sumažės bankų pajamos. Liuksemburgė bankų yra daug. Ir tie bankai moka daug mokesčių. 38 procentus nacionalinio biudžeto sudaro mokesčiai gaunami iš finansų sektoriaus. Jeigu jūs sumažinsite e, bankų pajamas, vadinasi, iš jų mokesčių gausite mažiau. Tai reiškia, jeigu paimsite 50, jeigu sulauksite 50 milijonų sumokėtų iš bankų, tai reiškia, tokia pat suma teks sumažinti tas įplaukas, kurių laukiama iš bankų per mokesčius. Ponas Laidin pasisakė prieš pasisakė, kad reikia kovoti su klimato kaita, todėl būtų galima apmokestinti bankus, kad būtų galima ten panaudoti lėšas. Kiti, ponas Sarkozy ir taip toliau ir pardažiai, nori tų pinigų tam, kad būtų galima sutvarkyti viešuosius šalies finansus. Na, klausimų man kyla daug dėl to mokesčio. Aš dėl komisijos siūlymų, kaip jau sakiau, klausimų irgi turiu daug, nes žinau, kad tas poveikis gali, ypač vertinant Nikolaigiją, perspektyvą gali būti toks, kuris bus visiškai nepageidautinas. Ir aš manau, pažvelgdami komisijos siūlymų, kad neįmanoma tokio mokesčio yra dėkti. Ačiū, ponė Liuling. Ir poniai Guliar, minutė pasisakymai. Ačiū, Pabliau. Labai trumpai. Aš filosofinių ar teorinių švedžiojimų čia nesimsiu. Aš norėčiau, kad būtų iškeltas toks klausimas, kuris yra išties svarbus. Ar galima išvengti įmonių delokalizavimo įdėgus tokį mokestį? Jeigu taip, tai aš už, jeigu ne, tai aš prieš. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis Europos komisijos atstovams. Dvi minutės, prašau. Ponas Manfred Beckman. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Ačiū, ponė Pirinkė. Trumpai atsakysiu į kai kurias išsakytas mintis. Pirmiausia, aišku, e, dėkoju už tokią plačią paramą komisijai. Dėkoju už pono Evinašo persuado pasisakymą, nes jis sakė, kad reikia, e, kad reikia žvelgti, kas yra už visos tos diskusijos, tai yra likvidumas, rinkos kūrimas, formavimas ir panašiai. Ir jis kalbėjo, kad e, dažno, dažnos, didelio dažno prekyba iš tikrųjų išima likvidumą iš rinkos. Taip pat reikia kalbėti ir apie rinkos formavimą. Tai yra prekyba savo sąskaitą tarp bankų ir finansų institucijų. Taip pat klausimas e, susijęs su rizikos, apsarduimu nuo riziko, nuo nu, rizikos. rizikos Apsirūdimas nuo rizikos jos nepanaikina, jį tik tai perpaskirstoma. Ir klausėte, kaip e, amerikiečių krizė tapo pasaulinė finansų krizė. Būtent dėl pernelyg didelio draudimos nuo rizikos visi mane, kad tie restruktūrizuoti produktai buvo 3A reitingo. Na, Mes nepritarėme pono Kapūro kai kuriems argumentams. Mes nemanome, kad ap, apsikeitimo sandorius galima įvertinti naudojant delta metodą ar kad galima produkto rizikos profilį įvertinti labai paprastai, tačiau laikas bėga ir negalite tikėtis, kad mokesčių inspekcija gražins lėšas, kai pasikeičia rizika, arba paprašys daugiau sumokėti, kai jinai padidėja. Taip pat mes manome, kad 80-90 procentų sandarių, kuriuos apmokestintume, yra tarp finansų institucijų. Ir jeigu žvelgiame į produktą, kuris duotų daugiausia pajamų, tai yra palūkanų normų apskaitimo sandoriai. Ir komisija nerodė, kad tokia san, komisijos tyrimai nerodo, kad tokia sandorių augimas e, yra naudingas e, ekonomikai ar e, rinkoms. Ir aš žinome, kad neturime kol kas toblo produkto. Mes prašome pasiūlyti papildomą idėją mūsų pasiūlymui. Ir pasiūlyti idėjų, kaip mažinti finansinių paslaugų persikėlimo riziką. Komisija, plėtodama komis, klimato e, politika nenorėjo, kad e, CO2 e, nutekėjimas vyktų ir dabar nenori, kad nutekėtų finansų paslaugos. Ačiū, ponia Bermanai. Dabar ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešėjas ponas Premjeri. Tik vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Ekosoke mes rengiame nuomonę. kuri bus aptarta kovo 29 dieną. Ir tikiuosi, kad tai bus, ji bus naudinga ir jūsų komitetui. Mes rengėme jau anksčiau dvi nuomonės, kur kalbėjome apie Mm, finansinių sandorių mokesčio naudingumą. Na ir šį kartą mes turime naudingų idėjų taip pat. Komisijos pasiūlymas atitinka e, naująją savų išteklių sistemą. Ir tai iš tikrųjų garantuotų sąjungos finansinę autonom, autonomiją, kas paminėta Romos sutarties 201 straipsnėje. Nauja sistema surinktų 57 milijardus eurų, iš kurių 35 atitektų ES biudžetui, o likusiai atitektų valstybės narėms. Ir ta sistema pirmiausia padėtų riboti dažną prekybą, spekulacijas, kas sukelia nestabilumą rinkoje. Taigi to nestabilumo sumažėtų. E, aišku, reikia reguliuoti geriau rinkas, tačiau jeigu įvestume mokestį ir geriau reguliuotume rinką, galėtume padėti ir realiosios ekonomikos e, finansinių išteklių didinimui. Ir pagaliau, pirmininkė, turiu pasakyti, kad E, piliečių parama šiam klausimui nuo 20 metų niekad nesumažėjo mažiau negu 60 procentų. Ačiū ir dabar e, sutikiu ekspertam žodis. Pana, pirmiausia, pana Pesot. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kontekstą pateikti šią diskusiją. Finansinių sandorių mokestis net nėra skirtas pakeisti finans, finansų reguliavimą. Jį reikia keisti, kad būtų apribuotos krizų galimybės. Jeigu pažiūrėsime į Bazilio antrąjį susitarimą, tai mokestis atitinka ir jo tikslus. Panaikinami kapitalo išlygos ir visą tai atitinka finansinio sandario idėją, mokesčio idėją. Negalima kalbėti apie šį mokestį izoliuotai. Daugelis argumentų, kurie čia paminėti, attiktų ir e, įmonių mokesčio, ir pajamų mokesčio didinimui. Kalbame apie tai, kaip e, padidinti pajamas, kaip e, bausti blogą elgesį. Tačiau šis mokestis yra susijęs su trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis investicijomis ir jis atitinka Europos tradicijas ir istoriją. Europos sėkmė e, iš dalies buvo nulemta e, ilgalaikių investicijų panaudojimu, o ne e, trumpalaikės veiklos. Na, Junktinė karalystė jau seniai turi mokestį, kuris sudaro 50 bazinių punktų. Ir Londonas vis tiek yra didžiausias e, e, apsidraudimo nuo rizikos e, centras. Na, visi kalba apie tai, kad bus, vengiama, bus bandoma vengti mokesčio, tačiau Junktinė karalystėje 40 procentų to mokesčio sumoka užsieniečiai, kurie uh, nenori prasti nusaivės teisų į e, vertybinį popierių, tai už tai jis moka tą e, mokestį. Londonas, e, Hongkongas ir Ciurichas turi finansinių sandorių mokestį, tačiau jie išlieka pasaulio svarbiausi finansų centrai. Ačiū ponai Perso, toliau ponas Kapūras, dvi minutės finansinių sandorių mokestis yra natūrali atsvara e, banko sistemoje veikiantiems e, reglamentams. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į bankų svertus, kurie e, dar nėra gyventi banko sistemoje, šis mokestis yra natūrali jų atsvara. Mes dabar konstatuojame, kad dabartiniai reglamentai, kurie veikia pakankamai e, gerai, nereglamentuoja šešėlinės bankų sistemos, tik tai oficialiai ir uh, šis mokestis galėtų reglamentuoti šešėlinę bankų e, sistemą ir turėtų būti taikomas ne realiai ekonomikai, o būtent šešėliniai ekonomikai arba nerealiai ekonomikai. Komisijos pasiūlyma numatomas minimalus tarifas, e, tai yra geras kompromisinis e, pasiūlymas, nes, pavyzdžiui, PVM srityje to bendrojo tarifo nėra. <clears throat> tačiau galima būtų taikyti ir skirtingą e, finansinių sandorių mokesčio dydį. Dėl to problemų nekiltų. Šiame parlamente reikėtų numatyti bendrasias sąlygas, e, kurios pasitelkus būtų e, minimalizuojamas šio mok, minimalizuojama šio e, mokesčio taikymo sritis reikia trijų dalykų - teisėtumo, informacijos ir užtikrinti, e, kad mokestis nebūtų vengiamas mokėti. Taip pat e, reikia pradėti nuo akcijų rinkos, po to pereiti prie obligacijų rinkos ir išvestinių vertybinių popierių palaipsniui. Mes e, savo ruoštų pateiksime e, atitinkamai pasiūlymus savo raštu dėl jūsų klausimų. Ačiū dabar ponė Griffith Jones dviems minutėms žodis. Labai ačiū. Kai kurie parlamento nariai pagristai minėjo, kad Europoje reikia finansų sektoriaus, kuris tarnautų realiai ekonomikai, nebūtų blogų mokytojų, tačiau būtų gerų tarnų padėjėjų Europoje, jeigu to neužtikrinsime, sugebėsime konkuruoti su Indija, Kinija ir Brazilija, kurioje veikia veiksmingi finansų sektoriai, e, skaidresni, geriau reglamentuojami, netokie sudėtingi. Finansinių sandorių mokestį reikia vertinti. Uh, e, Tokime kontekste, kuriame siekiama reformuoti finansų sektorių, man buvo užduotas klausimas, tiesiogiai, ar būtų blogai pasinaudoti e, finansinių sandorių mokesčių, siekiant investuoti į žalę ekonomiką. Manau, kad tai nebūtų blogai, tai pasitarnautų ES ūkio augimui ir užimtumui, nes e, ekologinės technologijos yra ekonomikos ateitis, investuodami į šias technologijas ne tik išgelbėsime planetą, tačiau taip pat prisidėsime prie naujos pramonės revoliucijos, kuri e, prasideda esama ir e, e, tam tikro neigiamo poveikio, e, todėl reikia užtikrinti viešojo sektoriaus finansinę pagalbą, tačiau ilgainiui tai būtų labai gera investicija, nes norime saugoti planetą mūsų anūkams ir pronukiams galtinis pastebėjimas, paskutinis pastebėjimas susijęs su šio mokesčio vengimu, neseniai su Džemsu Tobinu apie tai kalbėjome. Jūs minėjo, kad įvedus e, turto mokestį, paimų mokestį buvo aišku, kad jo bus vengiama, nepasant to, kad jo yra vengiama, jis vis tiek yra <clears throat> e, Jis tai yra geras mokestis, jungtinėje karalystėje maždaug 18 procentų gyventojų vengia mokėti paimų mokestį, tačiau nepaisant to iš jo yra surinkama labai daug lėšų. Taigi mes galime taikyti priemonės, pagal kurias mokesčio vengimas būtų minimalizuotas, būtų galima surinkti iš jo nemažai pajamų ir kartu nedarant e, poveikio realiai ekonomikai. Ačiū, pan Griffith Jones, dabar steiksiu ir pan Reburn. Dėkoju. Na, norėčiau pasakyti štai ką. Ne, nesižvelgiama yra šitame siūlyme į bankų sektoriaus sandorius. Būtent čia yra, į tai nėra atsižvelgta. Komisija, Europos komisijos siūlymas nėra toks pat, kaip, kaip sistema veikianti Junktinėje karalystėje. Taigi aš manyčiau, kad būtų E, klaidas susikoncentruoti tik ties Europos problemomis. E, kitas kalbėtojas minėjo, kad reguliavimas nepaliestų realiosios ekonomikos. Aš manau priešingai. Manau, kad tai yra būtina, kad tai paliestų bankų sektorių ir, ne, ir, ir lygiai taip pat tai, tai turėtų įtakos ir kitiems sektoriams, kai Ponas Lamberts dar buvo nedidelis, e, nu, jaunas dar pakankamai, tai tuomet jau egzistavo išvesiniai produktai, jie veikė ir tuomet buvo kalbama apie 0,01 procentų, bet iš esmės tas skaičius siekia 0,02 procentus. Ir aišku, finansinės, finansinių transakcijų apmokesnimas irgi yra toks dalykas, kur reikia surasti, kas galiausiai sumokės. Be abejo, bankams pasitaiko ir suklysti. Ir dabar manyčiau, kad irgi dėgus tokį mokestį irgi mokėtų, mokėtų vartotojai ir galiausiai tai šitas mokestis bus surinktas, paimtas iš realiosios ekonomikos ir tiek. Ačiū, sako pirmininkas. Poniai, podimata pranešėjai žodis. Pone podimata, penkios minutės jums būtų skiriamas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau labai šiltai padėkoti visiems ekspertams, kurie dalyvavo klausime. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė. Ir norėčiau dar kartą pasakyti, kad diskusija iš ties buvo labai naudinga, labai vaisinga. Dėl finansinių sandorių mokesčio diskusija. Aš turiu labai nedaug laiko, tad pabandysiu apžvelgti tuos klausimus, atsakydama į juos pagal įvairias į, į, į grupės klausimų. Uh, ir padaryti išvadas bei komentarus. Pirmiausia. Ir kolegos, ir ekspertai kėlė klausimą, prie ko tai prives, jeigu bus sukurtas finansinių sandorių mokestis, kokios mūsų yra ambicijos. Ponas Faberas sakė, ir tai suprantama, kad finansinių sandorių mokestis nėra stebuklingas, stebuklinga išeitis ir visų problemų tai neišspręs ir mes tikrai tuo negalime tikėti. Tačiau išvada po to, kai pasisakė daugelis ekspertų bei kitų prelegentų, galima padaryti tokią, kad finansinių sandorių mokestis, kuris būtų taikomas kaip įmanoma plačiau, su gana mm, žemų koeficientu, galėtų duoti labai nemažų pajamų nacionaliniams biudžetams. Tai gal leistų sumažinti deficitą, e, kuris e, yra didžiulis valstybėse narėse, taip pat tai galėtų kažkiek finansuoti vystimo politikas nacionaliniu bei europiniu mastu. Ir e, ką, ką, ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad prisidedant finansiniam sektoriui, tai yra tam sektoriui, kuris uh, dalinai arba visiškai arba saliginai yra atsakingas už esamą krizę, būtų sprendžiama tos krizės padariniai. Bet nu, nepaisant visko, tas sektorius labai turi daug, e, tame sektoriuje taikoma labai daug išimčių. Ir todėl finansinis sektorius, mokėdamas tokį e, mokestį, galėtų kažkiek tai padengti krizės daromus nuostolius bei padėti vystyti e, bei padėti vystimo politikai. Galbūt tokiu būdu kažkiek teisingiau pasiskirstytų mūsų patiriama našta. E, kai kas mano, kad galbūt mažos ir vidutinės įmonės ar šeimos nuo to e, nukentėtų, nes iš jų E, e, kišenės tas mokestis būtų mokamas. Tai turėtų tokiems, taip manantiems pasakyti, kad jie klysta. E, draudimo fondai galbūt tai likvidumą sumažins. Ne. Kaip matome iš studijos, kurią atliko mūsų ekspertai, tikrai ne, naciona, ne draudimo fondai nukentės. Aš čia vėlgi remiuosi skaičiais bei įvairiais duomenimis. Ir noriu pasakyti, kad e, tie fondai atsinaujina kas du metus praktiškai šimtų procentų. Jeigu per per vieną dieną kažkas tai savo portfelį pakeičia, tai aišku, jie mokės tada tūkstantį kartų daugiau negu koks nors e, draudimo fondas. Ir aišku, kad jie bus yra paliesti daugiausia. Mes, aišku, nenorim kad investuojantis draudimo fondai, kurie investuoja labai rizikingai savo kapitalą, e, savo kapitalą deda į rizikingas investicijas. Taigi nenorime pasakyti, kad tie e, fondai neturėtų mokėti. Bet šiandieną e, dar, kaip sakė pana Džons, kalbame apie finansinių sandėrių mokesčių įvedimą, tai taip darome dėl to, kad mes labai nemažai pažengėme šioje srityje. Galbūt ne viską padarėme, ką galėjome, bet e, jau dabar turime e, geresnės taisyklės, kaip galime prižiūrėti uh, E, finansinės rinkas. Šiandieną kalbame apie naujas taisyklės, apie gamybą už rinkos ribų. Tai, nieka, tai neegzistavo anksčiau. Ir šalia e, to dar Šalia to dar turime e, tai, kas, kal, e, ką, ką siūlo ekspertai dėl finansinių sandorių mokesčio ir tai kita vertus išreiškia komisijos keliamus tikslus. Realiai. Ar mes norime su visais kitais turimais instrumentais e, kurti tokius instrumentus, kurie nieko neduotų ir kad dabar finans... Ir mes faktiškai, kurdami šį, šį mokestį, norime, kad finansinės rinkos grįžtų prie joms realiai tenkančio ir turinčio tekti vaidmens. Labai, labai ačiū visiems dalyviams, ačiū poniai Kudimata, ačiū visiems pasisakiusiems diskusijose. Pasiūlymus reikia pateikti iki trečios kovo, o dabar pereiname prie kito pranešimo. Europos investicijų bankas 2010 m. metinė ataskaita pranešėjas ponas Kamal. Muchas gracias. Um... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, džiaugiuosi produktyvę diskusiją praėjusią savaitę su šiandien ministro pranešėjais ir tikiuosi, kad mūsų nuomonė pasiūs stiprų signalą. Visiškai aišku, kad please leave the Monsieur, room Monsieur as quick as Monsieur possible so we may continue. Monsieur le Président, c'est inadmissible que ceux qui... Pone pirmininkė, tie, kurie atvyksta kaip žiūrovai, ne, nesugeba išeiti tyliai, o tiesiog plepa salėje toliau. Jie turėtų tai padaryti greičiau. Kaip greitai atėjo, taip greitai ir išeiti. May continue. Prašom, pona Kamalė. Ačiū. Aš manau, kad visi nori išgirsti viską, ką aš noriu pasakyti kartuoju, kad džiaugiuosi produktyvę diskusiją praėjusią savaitę ir tikiuosi, kad mūsų nuomonė pasiūs stiprų signalą. Aišku, kad tarp visų frakcijų yra parama skaidrumui, atskaitomybei, kad investicinis bankas turi laikytis 20 metų strategijos tikslų ir koordinuotų savo veiksmus su EBRD, kad lėšas nebūtų švaistamos ar dubliuojamos. Dar svarbiau, reikia užtikrinti, kad investicijų bankas ir toliau dirbtų E, laikydamasis Bazilio antrojo sustarimo reikalavimo ir taip pat e, renktųsi trečiam sustarimui. Taip pat svarbu, kad e, būtų galvojama skaidriai sužinoti, kur jo lėšos yra išleidžiamos. Pranešėjų, šešėlių pranešėjų dauguma pasisakė už tai, kad Europos investicijų bankas eitų pirmin dėkdamas projektų obligacijas, siekiant skatinti privačias investicijas į infrastruktūrą. Taip pat buvo pritarta iš visų frakcijų pusės, kad EIB daugiau dėmesio skirtų veiklai Šiaurės Afrikos šalims, kurios šiuo metu perina prie šiolkinės demokratijos valdymo formų. Noriu padėkoti visiems šėliamas pranešėjams už konstruktyvės diskusijas praėjusią savaitę ir jeigu aš kažką praleidau iš tos diskusijos, tikiuosi, kad jie papildys mane šiandien. Ačiū, ponia Kamalė, toliau šešėliniai pranešėjai, pradedant nuo ponios Kracos. Tik dvi minutės jums. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, nes su šituo projektu jau yra padėtas puikus bendradarbiavimo pagrindas ir dabar e, turime gerą galutinį e, pasiūlymą. Taip pat labai dėkoju už mm, tai, kad jisai taip teigiamai pažiūrėjo mūsų pakeitimus. E, pranešėjas nus, e, nubrėžė pagrindinės gairės susijusios su tais pakeitimais, o mūsų frakcija yra visai patenkinta, EPP patenkinta pakeitimais ir prioritetais. Europos investicijų banko ir rekonstrukcijos banko bendradarbiavimas yra labai svarbus, labai svarbu, kad kartu visi ištekliai instrumentai ir instrumentai būtų pasitelkiami ir vartojami. Ir mes laukime, kokius dar e, instrumentus naujus pasiūlys EIB. Europos investicijų banko kontrolės gebėjimai ir e, kiti dalykai yra mūsų remiamas rytis. Aš norėčiau pasakyti, kad pranešėjas labai teigiamai pasižiūrėjo į kai kurias kitas naujas idėjas ir labai dėl to džiaugiausi. Pirmiausia, jis pasakė, susisakė apie santykius tarp banko ir FEMIP. Taip pat e, Jessica, Jeremy, e, Jaspers e, santykiai su šitomis programomis yra labai reikalingas dalykas regioniniam vystimui. Mūsų kolegos akcentavo tokius dalykus kaip inovacijos, kaip e, mokslo tyriamasis darbas. Mums tai yra labai svarbu ir pranešėjas visą tai pažymėjo savo pranešime. Taip pat E, EIB veikia tose šalyse, kurios susiduria su finansiniais sunkumais, investicijų, e, Europos investicijų bankui tai jau yra realybė, jis e, dirba tą darbą, tačiau mes norėtumėm šiek tiek labiau pavystyti investicijų ir fo, struktūrinių fondų aspektą. Mes manome, kad e, tai galėtų bankui padėti e, ir mums tuo pačiu padėti išbristi iš krizės. Štai ką norėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Kutas, durante dos minutos, por favor. Ačiū, dabar ponas Kutas, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Kamil už puikų bendradarbiavimą ir norėčiau pasakyti, kad mums pavyko pasiekti kompromiso pasiūlymų, kurie mano supratimu yra tikrai labai ambicingi. Tarp tokių pakeitimų norėčiau pirmiausia paminėti koordinavimo ir bendradarbiavimo su intensyvėtima tarp Europos investicijų banko ir Europos rekonstrukcijų ir plėtros, rekonstrukcijų ir plėtros banko. Mes taip pat numatėme įdėkti tokį mechanizmą, kuris padėtų užtikrinti, kad bus laikomasi ES vertybių ir standartų. Tai yra kita mintis. Galiausiai žmogaus teisės, skaidrumas ir aplinkos apsauga taip pat yra minimi dalykai. Galiausiai kova su mokesčių priebėgomis taip pat buvo tas dalykas, dėl kurių susitarėme. Dar vienas svarbus aspektas yra paskelbimas e, prieš projekto prieimimo, kad būtų, paske, kad būtų paskelbta, kas pasinaudos tuo projektu, kokios sumos bus skirtos, kokiems sektoriams. Uh, E, bus skiriama parama. Tai irgi yra tie dalykai, kur, dėl kurių buvo sutarta, galiausiai kalbėjome apie poveikio vertinimą visuomeniai ir aplinkai tų projektų. Ir dar vienas dalykas, prie kurio dirbome, mes siekime, kad iki 2014-2020 metų e, finansinio plano sudarimo būtų priimti sprendimai mūsų aptariamo klausimo. Mums būtina stiprinti ekonominį bendradarbiavimą, Europos investicijų bankų investicijos į mokslo tyrimus, į transeuropinių tinklų vystimą, į ekonomikos vystimą yra, labai, tai yra svarbus projektai, tuos projektus reikėtų remti ir juos įgyvendinti kuo greičiau. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, ponai Kutaš ir ačiū, kad tilpote dviejų minučių laiko limitą. Pone Guliašodis, dėkoju, pone pirmininkė. Kadangi nėra kolegos Seugorakakis, jis liko Atenuose, norėčiau pasakyti, kad darbas vyko tikrai labai produktyviai, ačiū pranešėjui. Ir aš į detalės nesileisiu, tiesiog norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcijai, kaip mes jau daug kartų sakėme, įskaitant, įskaitant ir tai, kad, šim, kad Europos investicijų bankas galėtų būti ta struktūra, kur investuoja į ateitį, yra ta mintis, kuri mums atrodo labai svarbi. Mes todėl siūlymus remiame. Dėkoju. Ačiū, ponė Gulia. Ponas Gygold, žalių frakcijų, prašau. Um, so for, uh, to... Labai trumpai pakeisdamas, pavadodamas Paskalį noriu padėkoti už uh, puikų bendradarbiavimą. Mes palaikome ir pritarėme pasiūlytiems kompromisiniams e, pakeitimams, galbūt dėl kai kurių dar norėtume toliau padiskutuoti, ne, ne politinių, bet veikiau techninių požiūrių. Taigi dar kartą noriu padėkoti ir nenorime vėl papildomai tuščioje žodžiauti. Dar kartą dėkoju už gerą bendradarbiavimą. Pirmininkas, ačiū Svenai. Goja frakcijos vardu ponas Gliūtė. Ačiū. Atsižvelgiant į tai, kad e, laiko lieka nedaug, nenoriu kartoti to, kas buvo pasakyta, neturiu daug ko pridurti, taigi čia padėčiau tašką padėkodamas. Pirmininkas, labai ačiū. Europos investicijų banko atstovas atstovui ar atstovai steiksiu žodį dviem minutės. Ponas Rosė dar. Viena nedidelė pastabėlė. Norėčiau atkreipti visų dėmesį, kas nori, kad EIB iš naujo, e, naujus, naujas investicijas dalytų, darytų. Europos investicijų banko gebėjimai e, bus aukštesni rytoj negu šiandieną, bet yra įvairios rizikos kylančios. Dabar e, iki šiol e, reitingo agentūros atsižvelgia į tai, kiek potencialiai kapitalų turi AIB. Dabar kapitalas turi būti potencialiai paleistas O e, šiaip nežinau, ar numatė, kad nors e, pranešėjas tą temą pasakyti. Monsieur Gossers, and now he is the representative of the European Investment Bank. I'll give you the floor for two minutes, please. Europos investicijų banko atstovai dvi minutės. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Kavaliui už puikų pranešimą, už bendradarbiavimą. <clears throat> Taip pat dėkoju šešiems pranešėjams ir uh, E, pakeitimų teikėjams. Pratesdamas paskutinio kalbėto mintį, noriu pasakyti, kad turime užtikrinti pusiausvirą tarp e, investicijų banko vaidmens e, palaikant naujasius naujos politinius sprendimus tokiuose sritise kaip parama MVI, kova su klimato kaita ir siekiant išlaikyti trigubo A reitingą bei mūsų verslo modelį, todėl mes turime išlaikyti galimybę skolintis kapitalų rinkose kurios mums suteikia reikalingus finansinius išteklius ir e, išlaikant e, patį aukščiausią kreditinį reitingą, nes tokiu būdu mes galime pritraukti institucinių investuotojų, kurie E, kuris sudaro didžiąją mūsų skolininkų dalį. E, šie aspektai mums yra ypatingai svarbus. Kaip žinote, kai kurios valstybės narės patyrė e, spaudimą iš reitingų agentūrų, tačiau Europos investicijų bankas ir toliau išlaiko savo trigubą A skolinimuose reitingą, tai yra svarbu, labai svarbu mūsų verslo modeliui. Bendarbiavimas su EBRD, taip pat Viduržėmio jūros regione mes ketiname e, praeitais, praeisiais metais pasirašytą tarpusio supratimo memorandumą su komisija e, atitinkamai taikymo sritį išplėsti dėl projektų obligacijų. E, šias obligacijas e, leidžia ne e, Europos investicijų bankas ar Europos Sąjunga. Jos yra leidžiamas įmonių, kurios įgyvendina infrastruktūros projektus, mes tuo tarpu suteikiame kreditinį finansavimą, kuris yra įskaičiuomas ES biudžetai. 2014 metų vyksta bandomųjų projektų įgyvendinimas e, dėl e, užsienio finansinių centrų jurisdikcijos dalyk, e, šie aspektai buvo minėti, mes taikome griežtus kriterijus vykdomiems finansavimo projektams pasitelkiant finansų tarpininkus. Pinkas, ačiū. Dabar žodis pranešėjai, pana Kamalė. Ačiū labai trumpai, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už malonius komentar, komentarus. Man visada uh, E, ne per daug pagirų e, ir e, tikiuosi ir toliau produktyviai dirbsime kartu. Ačiū ponia Kamalį, noriu priminti, kad balsuosime dėl pranešimo Strasbūrė kitą savaitę, pirmadienį, vasario 13 dieną. Toliau, paskutinis klausimas. Pasikeitimai nuomonėmis apie Europinių sąskaitų blokavimo įsakymą pranešė ponia Basesku. Prašom Jums žodis. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai, nes jau labai vėlu. Gruodžio mėnesį 19 dieną aš pristačiau nuomonės projektą dėl pasiūlymo patvirtinti reglamentą e, numatant Europos sąskaitos blokavimo įsakymą. Tai yra gera teisėkros iniciatyva, kuri leis kreditoriams užkristi kelią skolininkų iš skolinkų sąskaitų pervesti lėšas kur nors kitur. Pakeitimai patikslina kai kurias e, reglamento nuostatas. Mano pagrindinis tikslas buvo konsoliduoti balansą tarp kreditorių teisės išieškoti skolas ir e, skolininko apsaugos. Šis tikslas, šiam tikslui pritarė kiti kolegos, pateikė pakeitimų. 11 pakeitimų pateikė socialistai demokratai ir FKR frakcijos. E, Arlin Makarti pakeitimai buvo skirsti 15-17 e, ir visai įvairių straipsnių. Pakeitimai numato individų apsaugą įgyvendinant Europos sąlygos blokavimo įsakymą. 22 pakeitimas 15 konstatuojamai daliai papildo ir pirmąjį pakeitimą, kurį pasiūliau aš. Tai yra papil, pakankama apsauga kolegos Trečiako 304 pataisa siūlo kad jeigu sąskaito yra įvairių finansinių priemonių, teismas turi nurodyti, kuriai finansiniai priemoniai taikomas įsakymas. Kaip aš pati pasiūliau 21 pakeitimą, aš manau, kad bankas turėtų nurodyti, kuriam, kuriai priemoniai taikomas įsakymas. Tai būtų užtikrinamas didesnis proceso veiksmingumas. Galų galę noriu padėkoti kitų frakcijų kolegoms už pozityvų požiūrį e, rengiant šį tekstą ir tokiu pagrindu mes pasieksime tinkamą, suformuosime tinkamą ekonomikos komiteto nuomonę ir dėl pakeitimų bus balsuojama vasario 28 dieną komiteto posėdėje. Noriu dabar patikinti jūs visus, kad aš būsiu pasirengusi ieškoti tolesnių kompromisų. Ačiū. Ačiū, ponė Basesku. Ar kas nors nori pasisakyti? Ponas Gozės. Dėkoju. Na, valanda vėlyva, kolegų nebedaug. Norėčiau pasakyti tik tiek, kad pranešėja dirbo puikiai, ją remsime ir balsuosime su malonumu dėl pateiktų pakeitimų. Dėkoju. Merci beaucoup, monsieur Kosės. Pirmininkas, ačiū ponui Kosės. Pritariu Jums. Diskusijų nebuvimas greičiausiai rodo, kad pranešėja puikiai atliko savo darbą, kad konsensusas yra pasiektas ir kad balsavimas vyks sklandžiai. O tai vyks Ekon komitete vasario 28 dieną. Šios dienos posėdį baigiame. Visiems ačiū ir gero vakaro.